Good, mo good morning, everybody. Labas rytas. Kolegos kviečiu visus susėsti. Well, I think uh, I've, because we're, we're, we've started. Šiek tiek vėluodami pradedame, bet uh, manau, kad šiek tiek nuvoksim laiko nuo uždaro posėdžio laiko iki antradienio balsavimo nebus, tad manau, kad viską spėsim. Šiandien man malonu į pirmuosius klausimus atvykusią pasveikinti Verena Ros, yra Europos vertybinių popierių rinkų institucijos vykdomo direktoriaus pareigoms pasirinkta kandidatė. Procesas bus toks, ji pirmiausia penkias minutės padarys įvadą, o paskui norėčiau priminti, kad leisime klausti frakcijų atstovams, po minutę klausimui skirsime, o paskui verienai liks penkių minučių laiko tarpas atsakyti. Žopolis pateikė pageidavimą ir aš sutikau tą e, jo pageidavimą patenkinti. Jis siūlė, kad geriau reikėtų grupuoti klausimus, o ne atsakinėti į kiekvieną jų kandidatei. Aš manau, kad taip sutaupysim daugiau laiko atsakymams. Manau, kad dabar visi prie tokio proceso esame įpratę, esate gavę kandidatės e, gyvenimo prašymą, tad ilgiau nebegaištama, poniai Ros suteikiu žodį. Yes. Pone pirmininkė, gerbėjami parlamentarai. Man nepaprasta garbė šyrit kalbėti apie Europos vertybinių popierių rinkų instituciją ESMA bei e, atsakyti į jūs duomenučius klausimus. Savo pasisakymą pradėsiu savo gimtają vokiečių kalbą ir tarsiu keletą žodžių apie finansinių rinkų priežiūros institucijos vystymą, bei kaip aš galiu prisidėti prie esmos e, tobulinimo ir darbo. Po to angliškai išdėstysiu pagrindinės e, esmos užduotis ir jos laukiančius iššūkius, e, mano nuomonė. Pirmiausia, Europos priežiūros institucijų sukūrimas yra milžiniškas žingsnis į priekį ne tik Europos finansų rinkoms, bet ir kas svarbu e, Europos vartotojams ir investuotojams. E, Krize atskleidė, kad mūsų finansinė priežiūra turi būti iš principo pakeista bei patobulinta. Tas turi nuteikti ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir europiniu. Ir būtent dėl to atsirado ESMA bei gavo savo plačias užduotis ir įgaliojimus. Mes galime pasitelkti Cezar įdirbių, bet reiks daug ką pakeisti, kad ši Europinė institucija, jie turinti Europinius įgaliojimus, pradėtų iš, ties, iš tiesų dirbti. Ir prie šių procesų stipriai prisidėjo parlamentas ir kiekvienas iš jūsų. Taigi lūkesčiai dideli, kad juos įvykdytų, reikia penkių prielaidų. Pirmiausia, e, gerai dirbanti ir kompetitinga administracinė komanda, kuri gali sukurti instituciją ir paversti ją tikrai sėkmingą Europinę priežiūros instituciją. Antra, mums reikia pasinaudoti kasdienę finansinių rinkų priežiūros patirtimi ir tai, kaip funkcionuoja finansiniai rinkos žaidėjai. Toliau mums reikia išteklių, kad būtų sukurtas vienodos taisyklės ir kad jos būtų įgyvendintos ir taikomos. Ketvirta, reikia gabių administratoriai, kurie galėtų apjungti nacionalinius skirtumus bei pasiekti aiškių rezultatų. Taip pat reikia prieigos prie informacijos, kad būtų galima užkirsti kelią krizėms, krizės atveju greitai reaguoti ir nustatyti jau iš anksto aiškius prioritetus. Manau, mano patirtis ir ankstesnės pareigos liudėja, kad aš turiu pakankamai kompetencijos ir galiu pasiekti šios, rezu, šių, šių rezultatų. Ilgą laiką dirbau Junktinėje karalystėje ir pamatyti tokį svarbų, svarbų žingsnį yra mano svajonė. Dabar kalbėsiu angliškai apie pagrindinius esmos prioritetus pirmaisiais jos gyvavimo metais, atsižvelgiant į užduotis ir atsakomybės šios institucijos. Pirmiausia, mums reikia sukurti tinkamą priežiūros strategiją bei kasdienę priežiūros e, strategiją kredito reitingo agentūroms. Esma čia turi e, imtis lyderės vaidmens, nes tai yra viena pagrindinių jos priežiūros kompetencijos sričių. Toliau reikia e, europinių taisyklių, kurios būtų bendrai įgyvendinamas ir taikomos, kad egzistuotų vieningi standartai, kurie būtų visur vienodai gyvendinami kiekvienoje valstybėje narėje. Tokiu būdu mes sukursime stabilę finansinę rinką ir apginsime Europos vartotojus. Trečia, privalome užtikrinti, kad vartotojo apsauga būtų sustiprinta, turiu omenyje ne tik skaidrumą ir vartotojų švietimą, bet kalbu apie išskirtinės aplinkybės, kuomet uh, būtų galima ir reiktų pasinaudoti tomis galimės, kurios EP suteikė esmą, būtent uždraudžiant tam tikrus e, produktus parduoti rinkoje ar tam tikrus veiksmus rinkoje uždraudžiant. Ketvirta, mums reikia sėkmingai bendradarbiauti su kitomis europinėmis institucijom ir esba. Tai padės užtikrinti didesnį stabilumą finansų rinkose. Taip pat mums reikia užtikrinti, kad reglamentavimas e, bus vienodas įvairiose sektoriuose bei mikro ir makro reguliavimas e, vienas kitą papildys. Taip pat reikia užtikrinti nuoseklų priežiūros institucijų darbą, jų reagavimą ir tokiu būdu pasiekti stabilų finansinių rinkų darbą. O galiausia reikia sukurti tokią organizacija, kuri būtų gerbiama dėl savo kompetencijos, patirties ir suteikiamos vertės. Reikia organizacijos, kuri būtų atvira ir kartu visiškai atskaitinga. Taigi ta atskaitomybė pirmiausia yra Europos parlamentui. Norėčiau bendradarbiauti su jumis bei užmėgsti e, konstruktyvų ir atvirą dialogą Tikiuosi, jis šiandien prasidės ir aš nekantraudama laukiu jūsų klausimų. Uh, Dėkoju. Kaip jau sakiau, pirmiausia, Žompoliui suteiksime žodį. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Ros. Sveikiname Jūs atvykusią į šį komitetą. Noriu iš karto pasakyti, kad niekiek nebejoju dėl Jūsų kompetencijos. Norėčiau priminti tik tiek, kad Europos parlamentas ilgai kovojo prieš kai kurių šalių poziciją, kad būtų galima iš tikrųjų įdėkti e, vertybinių popierių ir rinkų instituciją kaip tokią, būtų galima ją sukurti, kad priežiūra būtų įdėkta. Ir dabar, e, manyčiau, tai yra labai svarbu, kalbant apie esmą, apie šią instituciją. Ji turi tiesioginius priežiūros įgaliojimus e, reitingų agentūros yra prižiūrimos ir aš dirbau daug, kad būtų prižiūrima šios agentūros. Tarptu, su tarptautiniu valiutos fondu taip pat dirbama ir aš galėčiau pasakyti, kad e, iš tiesų pasiekta buvo daug. Tai, ką jūs pasakėte, mums puikiai tinka. Jūsų žodžiai mums buvo malonumas ausiai. Tad norėčiau pasakyti, kad e, dirbti esmoje yra didelė atsakomybė. Finansinių rinkų institucijoje jūs dirbote ilgą laiką, dešimt metų. Buvo paskelbtas dokumentas apie tai, e, ką, kaip esma mato e, savo funkcijas. Ir tas požiūris yra, kas tik nori, tik ne europinis. Dėl to e, aš norėčiau pasakyti, kad jūsų požiūris gali kirsti su tuo, kas yra paskelbta minėtame dokumente. Tas kontekstas, kuris yra susiklostęs, nėra palankus europinės priežiūros sistemos ir europinio reguliavimo įdėgymui. Tad aš bijau, kad gali atsitikti taip, kad jūs galbūt e, valios ir turėsite, bet neturėsite tiek autoriteto, kad minėta institucija imtųsi visų jai tenkančių kompetencijos sričių. E, taip gali, tai, arba tai, ką darysi, gali netitikti teisėkuros procesų dalyvių valios. Tai mano klausimas būtų toks. Ar šiandien esate pasirengusi mano bejonės išsklaidyti? Dėkoju. Ačiū, ponia Gozės. Aš atsakinėsiu vokiečių kalbą, jeigu jūs neprieštaraujate. Sie haben vollkommen recht, dass die ähm, um Jūs e, esate visiškai teisus, sakydamas, kad esmos autoritetas turi būti įtvirtintas kaip įmanoma anksčiau ir ryštingiau. Taigi turi e, būti suvoktas, kad esma yra pasirengusi dirbti kaip europinė institucija ir jeigu uh, primsite mano žodžius, tai aš dirbsiu kaip ESMOS vadovė, kaip Europinės organizacijos vadovė ir dirbsiu vadovaudamasi savo sąžinę bei siekdama sukurti Europos pridėtinę vertę ir tai, ko reikia Europai. Taip pat atkreipėte dėmesį į FSA dokumentą. Tai noriu pasakyti, kad tai yra tikrai ne mano parengtas dokumentas, o šitos organizacijos dokumentas. Jis buvo sukurtas e, e, būtent ten, susiformavus e, EFSOS nuomonėms. Aš taip pat aktyviai dirbau su Lampalusio komitetu, su kitomis organizacijomis ir institucijomis ir manau, kad tai liudyje mano pasiryžimą siekti, jog Europos priežiūro tikrai pasiektų jai keliamus uždavinius. Taigi kaip visa tai bus įgyvendinama praktikoje ir pavyks šių tikslų pasiekti? Norėčiau pažymėti, kad būdama vykdomąją direktorę sieksiu suburti tokią komandą, turinčią tokią viziją, kuri leistų darbuotojams dirbti kartu su nacionalinės priežiūros institucijoms, bet ir panaikinti jų tarp jų esančius skirtumus. Taigi mūsų siekis yra dirbti vadovaujantis europinė dvasia. Ir tam tikslui pirmiausia reikia nupiešti aiškę ateities viziją ir čia um, ponas Major kaip vienas iš vadovų vaidins svarbu vaidmenį, tačiau aš kaip vidančioji direktorė taip pat nestovėsiu nuo šalyje, taigi manau, kad jūs e, suteikėte esmai daug galimybių ir kompetencijų, o kaip seksis bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros, instituci priežiūros institucijomis, kaip, ar jos norės bendradarbiauti, ar pana, pavyks panaikinti skirtumus tarp nacionalinių priežiūros institucijų ir mm, užtikrinti bendrą požiūrį, ar pavyks užtikrinti tiesioginę kredito reitingų agentūrų kasdienę priežiūrą, ar tą pavyks pasiekti priklauso nuo to, kaip stipriai mes e, vadovausime savo darbę europiniu požiūriu. Brief, so... Ačiū, kad atsakėte trumpai, sutaupė šiek tiek laiko. Kitas klausimas, Elisa, prašau. Dobrigada. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums tikrai malonu, ponė Ros, matyti jūs savo posėdėje. Šiandien mes štai turime moterį savo tarpę kandidatė šioms pareigoms, bet jūs būtė parinksinta ne dėl to, tačiau tas faktas, kad esate moteris, sakyčiau, yra pliusas. Nors pasirinkome jūs ne dėl to, kaip kandidatė šioms pareigoms. Štai mano klausimas. E, norėčiau pridurti vietą prie to, ko klausė kolega Gozes. Dabar rinkoje yra susiklostę daugybė interesų Kaip e, dirbsite, kad turėtumėte tokį taisyklių rinkinį, kuris būtų tikrai europinis, tas rule book, kad būtų europinė priemonė, kaip dirbsite. E, galbūt bus numatyta mažiau remtis veto teisė, nes dabar jos yra daug. Ir kitas klausimas. Jūs dirbsite prie tokių klausimų, kurie pirmą kartą bus reguliuojami ES lygių. Pirmą kartą dirbsite tiesiogiai su taptuvaliutus fondu, su reitingų agentūromis? Ar ketinate dirbti, kad būtų užtikrintas šių agentūrų reguliavimas, ar renksite tam standartus? Reitingų agentūros ir AIFM. Kaip derinsite veiklą šiuose institucijose? Uh, on the last question. Shall I start with the first? Nu, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Jeigu ką nors pamiršiu, tai tiesiog klauskite, pakart, pakartosite klausimą, aš mielai atsakysiu. Aš manau, kad labai svarbu yra štai kas. Esma turi dirbti tie žmonės, kurie turi supratimą, kiek yra rinkų ES ir kaip tos rinkos veikia ir tarpusavį sąveikauja. Tad e, iš tiesų reikia rasti kelius toms gairiams parengti, numatyti saistančius techninius standartus ir taisyklės, kurie atsilieptų įvairių rinkų poreikius. Kitas dalykas, svarbu, kad esmo nebūtų laikoma tik konsensuso ieškojimų vieta. Be abejo, bendri vardikliai yra labai svarbu, bet e, dirbti reikia detaliau. E, aš manau, kad esma turi, kaip sakiau, žengti toliau. Svarbu, kad būtų sukurtas taisyklių rinkinys, tas rulebook vadinamasis ir bendri standartai. Nes nesant standartų dirbti bus sunku. Svarbu nustatyti tokį reguliavimo režimą, kuris būtų tvirtas, aiškus. Pavyzdžiui, jūs minėjote kreditų reitingų agentūras ir AIFMD regisi. Taigi reikia sekti ir kita vertus, kad tos agentūros galėtų sulaukti tokių standartų, kuriuos būtų įmanoma pasiekti ir įvykdyti. Krizės kontekste tai yra labai svarbu. Na, aš manau, kad dėl kasdienės priežiūros problemų irgi turėtų per nelik daug nekilti, jeigu turėsime aiškias funkcionavimo taisyklės. Priežiūra turėtų būti griežta, tačiau turėtų būti bendras supratimas, kokie kyla klausimai ir kokiu atsakymu juos laukiama. Iš savo patirties galiu pasakyti štai ką. Jeigu pasirenkami skirtingi reikalavimai, tai tuomet dirbti būna sunkiau. Manau, kad e, prieš priimant griežtus sprendimus reikia gerai padirbėti, tačiau kai kartą sprendimai priimti turi būti aiškus ir griežtai gyvendinami. Pirmininkė, ačiū. Pone Gular, jis suteiks jai žodį. Guten Morgen, Frau Ros. Wie schön. Labas rytas, ponia Ros. Kaip džiugu, kad šiandien moteris kalba vokiškai. Aš sakyčiau, čia yra visų svajonių išsipildymas ir toliau kalbėsiu vokiškai, jeigu neprieštarausiu. Aš e, nieko prieš jūs neturiu ir e, praeisiais metais e, buvau pranešėjęs RB ir mes sustikome su jumis Londone. Tikrai palikote man labai atviros ir kompetitingos profesionalės įspūdį, dėl to tikrai džiaugiuosi, tačiau esu dėl kai ko susirūpinusi ir būtent štai dėl ko turime piliečiams, kas yra didžiausia mūsų atsakomybė, padėti užtikrinti, kad po krizės negreištumėme į senus įpročius ir neprasidėtų business as usual, kaip sakoma. Champetre. Das heißt, dass die Leute, die gut das. Äh Ir kaip prancūzai sako, geriausia e, medžiojamus žvėris saugo brakonieriai. Taigi, jūs kalbate apie būtinybę prižiūrėti ir kontroliuoti ir nepakanka to švelnios priežiūros, kas buvo viena iš krizės priežasčių. Turiu labai konkretų klausimą. Koks yra jūsų pirmasis prioritetas, nes nekal ir nekalbėkite apie kredito reitingų agentūras, apie tai kalba Jean Paul, kad pasakykite, koks bus jūsų pirmasis darbas jūsų darbų tvarkėje ir kaip jūs galite mus įtikinti, kad pradėsime gyventi pagal naujas taisyklės. Ačiū. Ačiū, ponia Gular. Tai, ko aš pasimokiau iš krizės, ką išmokau per pastarosius keletą metų, yra tai, kad turime pripažinti, jog padarėme daug klaidų, visos priežiūros institucijos padarė didesnių ar mažesnių klaidų, nepaprastai svarbu tą atvirai pripažinti ir to neneikti, tačiau e, tai taip pat reiškia, kad aš daug ko išmokau ir pirmiausia išmokau nepasitikėti tik finansinių e, veikėjų administracija, valdymo institucijomis. Reikia užtikrinti, kad tos direktyvos, pagal kurias turi dirbti finansų institutai, e, turi būti vykdomos, jos turi sukurti tokį pagrindą, kuris užtikrintų finansinį stabilumą bei tinkamą vartotojų ir investuotojų apsaugą. Jau trumpai minėjau, kad labai svarbu turėti šviežiausią informaciją apie rinkas. Čia esma, manau, privalės pasistengti surinkti visus duomenis iš finansinių institutų, finansinių rinkų žaidėjų ir čia informaciją įvertinti, apibendrinti ir atitinkamai reaguoti. Taip pat manau, kad nepaprastai svarbu direktyvas ne tik sukurti, bei prižiūrėti jų tinkamą įgyvendinimą. Kita svarbi pamoka kurią išmokau per krizę, tai yra, kad yra pernelik daug skirtingų reglamentavimo požiūrių ir pernelik mažai koordinacijos ir bendradarbiavimo. Nepakanka man sakyti, kad direktyvos turi būti vienodai gyvendintos visose valstybėse narėse priklausančiose bendrai rinkai, tačiau galiausiai reikia užtikrinti bendrą atsaką į finansinius nusikaltimus ir e, kitus nesklandumus. Ir būtent e, tai, mano nuomonė, yra svarbiausi esmos prioritetai. Uh, Ačiū. Keis Wimbern, kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname atvykusią. Dabar, kaip žinia, rinkos yra pasaulinės. Krizė parodė, kad yra būtina turėti bendrą e, reguliavimo ir priežiūros sistemą. Ne tik krizės laikais, bet ir apskritai ta sistema yra reikalinga. Diolab, kad turime finansinių paslaugų naują direktyvą. Galbūt galėtumėte mums šiame komitete pasakyti, kaip jūs, kaip vykdančioji esmus direktorė, užtikrinsite, kad bus atsižvelgta į tą e, pasaulinio, e, pas, pasaulinį mastelį finansinių rinkų. Atsakymas, dėkoju. Kaip jau sakiau, yra labai svarbu turėti e, šiame globaliame pasaulyje tvirtą ES minėtų institucijų priežiūrą. Mes žinome, kad rinkos nebėra vien tik nacionalinės, tad svarbu nepamiršti to pasaulinio lygmens, globalaus lygmens. Svarbu turėti aiškias taisyklės, vykdant priežiūrą taip pat labai svarbu identifikuoti tinkamai riziką Europos balsas čia turi būti girdimas tame globaliame kontekste. Reguliuotojai turi siekti bendrų tikslų. Turime turėti bendrą globalų požiūrį į problemų sprendimą. Europos Sąjunga, sakyčiau, gali imtis lyderystės, vadinasi, galbūt savotiškas šviturys, rengiantas bendras taisyklės, turime dirbti aktyviai prisimdami globalius įsipareigojimus, juo labiau, kad yra patirties, kuri turėtų atsispindėti praktikoje. Norėčiau pasakyti, kad aš dirbau viename iš komitetų, kur kalbėjome apie rizikos fondus. E, galiu pasakyti, kad Globalioje organizacijoje, kur sprendimų prieimimas remiasi konsensusu, yra nelengva siekti sprendimų. E, reikia susitarti dėl principų dažnai, kuriems pritarė visi. Tai nėra lengva. Tačiau manau, kad to globalaus lygmens neturime pamiršti, kai kalbam apie ES reguliavimo sistemą. Ačiū. Prašom, žodis tam kolegai. Sveiki atvykę. Esu tą taip pat sužavėtas ne tik tuo, kad jūs kalbate vokišką, bet ir tuo, kad prancūzė mūsų komitete prabilo negimtają kalbą, tai jau didelis pasiekimas ir tai mane taip pat nepaprastai sužavėjo. Ja, aišku, e, neoficialiai mes visuomet bendradarbiaujame vokiškai ar prancūziškai, tačiau oficialiai prabilti negimtają kalbą tai jau buvo šis tas. Taigi turiu štai kokį klausimą. EFSOje jūs buvote atsakinga už tarptautinių reikalų skyrių ir kaip pažymėjo Žanpol Gozės, jūs parengėte dokumentą, e, kuriant e, kompetitingą ir autoritetingą Europos priežiūros instituciją. Ir aš e, kaip supratau, jog jūs kaip skyriaus vadovė taip pat prisidėjote prie šio dokumento rengimo ir jame yra padaromi pakankamai e, padaromi tokie pasiūlymai ir pageidavimai išsakymai, kurie skiriasi nuo parlamento pozicijos. Taigi, kiek jūs prisidėjote prie šio teksto rengimo, ar jūs pritate ten išdėstytoms mintims ir ar nepritarėte toms mintims ir ypač toms, kurios yra skirtingos nei parlamento pozicija. Ačiū, ponia Gygol. Kaip jau minėjau, atsakydama į pono Gozes klausimą, aš prisidėjau prie šio dokumento rengimo, to neneiksiu, tai būtų neteisinga, bet pažymėsiu, kad tai yra visos EFSOS pozicija. Jeigu tik aš asmeniškai būčiau rengusi tokį dokumentą, tai jis būtų netoks koks e, yra šiuo metu. O atsakydama konkrečiai į jūsų klausimą, kam aš pritariu šiame dokumente ir kur būčiau pasirinkusi kitokias formuluotės, tos sritis, kur, manyčiau, dokumentas yra netoks, būtent kai kalbama apie įsipareigojimą dėl naujų Europos priežiūros institucijų. Visiškai akivaizdu, kad atsiras bendros europinės taisyklės, e, direktyva, kuri reglamentuos visas valstybių narių finansinės rinkas. Ir manau, kad e, tai pakankamai aišku yra dokumente. Tačiau kito Kitaip aš būčiau kalbėjusi apie esmos darbuotojų vaidmen, vaidmenį santykiuose su nacionaliniu priežiūros institucijų darbuotojais ir kaip tas bendradarbiavimas turi iš tiesų vykti. Nors esma šiuo metu yra pakankamai maža institucija, tačiau jį išauks, tai bus viena iš mano užduočių kaip vykdančiosios direktorės būtent uh, tinkamai kontroliuoti nacionalinės priežiūros institucijas ir apskritai sergėti europinį interesą, o tai bus įmanoma padaryti pritraukus e, kompetitingus darbuotojus į esmą. Ir tuomet šie žmonės jau kaip esmos darbuotojai turės um, dirbti vadovaudamiesi europinę dvasę. Manyčiau, kad laikui bėgant, tačiau tikrai labai greitai surinksime pakankamai kompetitingą komandą, kuri leis esmos darbuotojams galvoti apie ateitį. Nereiks e, pasitelkti tik nacionalinių priežios institucijų kompetenciją. Ačiū. Dėkoju. Antras raundas. Kolega Bohart. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Ros. Noriu nuoširdžiai pasveikinti atvykusi mūsų komitetą. Jūsų pristatymas man labai gerą įspūdį paliko ir neturiu jokių papildomų klausimų dėl šito dokumento, tačiau pasižymėjau tris klausimus. Norėčiau, kad juos atsakytumėte. Sakėte, kad S reikia tinkamų tarpininkų, kurie galėtų užtikrinti tinkamą nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimą. Gal pakomentuotumėte išsameu, ką turite omenyje ir kur jūs reikite savo vaidmenį, nes iki šiol buvo dirbama labai stipriai pagal britišką modelį. Toliau kalbėjote apie būtinybę užtikrinti vartotojų apsaugą, esmos pagalbą finansinėse rinkose. Ir gal galite įsimiau pakomentuoti, kaip jūs tą pasiekti. Ir trečias klausimas, manau, privalomas kiekvienam parlamentarui užduoti. Europos parlamentas kovojo, kad šios priežiūros institucijos būtų sukurtos Kaip Jūs e, e, įsivaizduojate būsimą bendradarbiavimą tiek su Europos parlamentu, tiek su kitomis Europos institucijomis? Ačiū, ponė Balts. Nacionalinių nuomonių apibendrinimas ir sutraukimas į vieną vietą tikrai bus svarbus uždavinys esmai valdytojų tarybai ir visa tai yra įtvirtinta esmos steigimo dokumentuose. O turiu dėdama omenyje tarpininkus, aš e, turėjau omenyje tai, kad reiks pateikti tokius pasiūlymus, kurie apimtų skirtingas nuomonės, bet pasiūlytų valdytojų tarybai e, europinį sprendimą. Tai yra vykdomojo direktoriaus užduotis. Reikia numatyti galimas problemas ir bandyti jas spręsti bei vengti, kad valdytojų taryboje susikirtų skirtingos nacionalinės pozicijos. Tai būtų prastas precedentas ir neleistų mm, sėkmingai dirbti, nes valdytojų taryba nugims, nugrimstų į mm, na, įvairiausius ginčius ir negalėtų sėkmingai dirbti. Antras klausimas, kaip jau pažymėjau, reikia taisyklės susijusią su pardavimu ir su e, vartotojų informavimu suvienodinti. MIFID kitos direktyvos, dėl kurių šiuo metu vyksta dėrybos, tą padės padaryti. O man svarbu štai kas padidinti vartotojų samoningumo ir žinias, kad jie suvoktų, ką perka, kas jiems yra peršama pirkti, kad jie žinotų, kokia yra situacija ir su kokiais pavojais e, jų veiksmai yra susiję. Ir reikia pripažinti, kad būtų atvirai sakoma, jog kai kurie produktai neturėtų būti pardavinėjami bet kam ir bet kur. Todėl reikia rasti pusiausvyrą tarp e, vartotojų būtinos įvairovės užtikrinimo ir vartotojų apsaugos. Ir reikia užtikrinti, kad vartotojas įsigytų jam tinkamiausią produktą. O trečias klausimas - bendradarbiavimas su parlamentu. Mano nuomonė, parlamentas yra mūsų pagrindinis partneris. Labai svarbu diskutuoti atvirai ir tiesiogiai. Parlamentas yra ta institucija, kuri gali palaikyti esmą, esmos vykdomai direktorių, nes jūs vos prieš keletą mėnesių nes jūs labai aktyviai kovojote už tai, jog esma gautų pakankamai išteklių ir personalo, o tai yra didžiausias mūsų rūpestis, kadangi užduočių yra labai daug, o tinkamai jas įgyvendinti nebijotinai reiks ir pakankamo finansavimo. Um, Peter. Peterį, prašau. You, and... Uh, Dėkoju, mane pirmininkė Aš kaip ir Lisa džiaugiuosi, kad kandidatė yra moteris, reguliuotojai ją pasirinko ir tai yra puiku. Finansų sektoriu apskritai moterų dirba nedaug, ypač vadovaujamuose postuose. Norėčiau paklausti Jūs apie būsimą darbą, jeigu būsite patvirtinta šiams pareigoms. E, kokios patirties atsinešte į šį postą? Mes žinome, kad mes prašome E, didelės patirties, didelės kompetencijos, nes mes suprantame, kad dirbsite ne tik su 27 valstybėmis narėmis, bet reikės siekti daugiau, bendradarbiauti su, kitų, su kitomis tarptautinėmis struktūromis. Jūsų vadybininkės patirtis čia būtų labai svarbi ir jūs turite, kiek jūs turite. Uh, Aš manau, kad Amerikoje labai sparčiai plečiasi analogiškos struktūros, jų buvo tik 2400 papildomai darbuotojų priimta. E, darbas bus tikrai jums teksantis labai didžiulis. Kaip ruošiatės siekti konvergencijos, kaip ruošiatės įgyveninti bendrus standartus? Jūs žinote, ko turi siekti reguliavimo agentūros, būtina užtikrinti vadybos santykius su jais. Uh, Aš manau, kad jūsų vadovaujama struktūra, jeigu būsite išrinkta pareigoms, čia vaidins didžiulį vaidmenį. Mm, galbūt ponios Ferreira. Čia buvo kalbama apie IFSM direktyvą, galbūt buvo netaip ištarta. Um, I thought that was a bit strange. <laughs> Thank you very much. Um, uh, Yes, I think, um, you described the... Na, iš tikrųjų, iššūkius jūs puikiai apibrėžėte. Esmai svarbu bus atitikti tuos lūkesčius, kurie dedami į ją. Be abejo, pajėgumai, įgūdžiai, patirtis, visą tai bus reikalinga. Aš asmeniškai manau, kad sunku, kad su į FTC lyginti mūsų struktūrą, nes ten daugiau dirbam su išvestiniais produktais, galvojam apie ateitį. Aš manau, kad mūsų kompetencijos rytis taip pat šiek tiek plėsės ir, na, mums irgi svarbu turėti tinkamus žmonės. Man atrodo, kad svarbiausia turim žmonių kokybė, jų kompetencijos kokybė, o ne žmonių kiekis. Manau, kad jie turi sukaupę patirties jau įvairiose e, valstybėse narėse dirbdami ir aš manau, kad esmai mūsų struktūrai tai būtų esminis dalykas. E, jungtinėme komitete ir dvišalių santykius užtikrina taip pat svarbu dirbti aktyviai. Aš manau, kad čia mes irgi turime ieškoti galimybės dirbti visiems kartu, o ne vieniems prieš kitus. E, manau, kad kalbant apie vertybinius popierius, e, tarp valstybinę bankininkystę ir panašius dalykus turime dar daug ką nuveikti. Dar lieka galimybių siekiant, kad profesinė kokybė tų žmonių yra tokia, kuri leidžia mums dirbti išmintingai. Mes turime aiškiai pasakyti, ko mes galime pasiekti, bet turime suvokti ir ko negalime pasiekti, na bent jau laikinai arba per tam tikrą numatytą laiką. Aš manau, kad reguliuojanti institucija turi pati pirmiausia būti labai skaidri. Jūs esate teisėkuros proceso dalyviai, žinote, kokios taisyklės yra nustatytos tais ryčiai, kurioje mes dirbame. Aš manau, kad Jeigu būsiu patvirtinta, aš ir mano vadovai atvyks pas jūs reguliariai ir paaiškins, su kokiomis problemomis susidūrėme. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Wolf, prašau. Ja, ačiū, Sharon. Jūs kalbėjote apie esmą kaip apie instituciją kurie turi užimti tvirtas pozicijas Europos institucinėje sąrangoje. Tačiau aš manau, kad esma gali veikti sėkmingai tik tuomet, jeigu nebus tradicinė institucija, ji turi būti atvira ir dinamiška, o tokios institucijos yra šiandien pirmaujančiosios, nes jos e, žino, kokią viziją jos turi, ko jos nori. Taigi norėčiau, kad jūs nupieštumėte tą viziją, kurią pirmaisiais trejais darbo mėnesiais savo komandai stengsitės perteikti. Ačiū, ponė mm, e, Klins. E, tas vokiškas žodis institucija, e, tai primena apdulkėjusius valdininkų kabinetus Taip, institucija yra toks terminas, tokia yra jos sąranga, toks pavadinimas pasirinktas, tačiau aš tikiuosi, kad ši institucija pasieks e, rezultatų ir dėl to mums reikia aiškios vizijos, aiškių tikslų bei aktyvaus kasdienio tų tikslų siekimo, aišku, atsižvelgiant į mm, kasdienius pokyčius. O kalbant apie viziją, tai yra klausimas, apie kurį nuolat sieksiu galvoti, tačiau dabar, taip netikėtai užklopta, pasakysiu štai ką man nepaprastai svarbu sukurti europinę priežiūros instituciją, kuri būtų veiksminga, efektyvi ir efektyviai veiktų tiek bendraudama su finansinių rinkų dalyviais, tiek su europinėmis institucijomis. Toliau ši institucija turi būti pasirengusi atvirai ir tiesiai bendradarbiauti su suinteresuotomis pusėmis. Ir trečia, reikia e, tokios priežiūros e, tarnybos, nenoriu sakyti žodžio institucija, kuri veiktų e, vadovaudomėsi savo darbose europinė dvasia. Uh, Ačiū. Kitas klausimas apie P. Frakcijos atstovai, galime klausyti. Korina Žampolis, gal kuris iš jūsų klausimėt? Labai atidžiai jūsų klausausi, ponė, nuo pat pradžių. Normandijoje, kuri mane išlinko, verdėjams bus sunku. E, sunku atskirti tuos, kurie plepa ir tuos, kurie veikia. Mums reikia jį įtikinti. Žinoma, mes pritarėme tam, ką jūs sakote. Jūs pasakėte tai, ko mes norėjome, kad jūs pasakytumėte, o už tų žodžių svarbiausia, kad būtų veiksmai. Šiandieną mes e, turime patvirtinti jūs. Parlamentas tradiciškai tą daro. Čia gali būti kultūrinė. Visiškai aišku, kad galiu uh, savo žodžius patvirtinti tik darbais, o kol kas man nesu patvirtinta ir sunku man tą padaryti. Vienintelė galimybė priminti savo atliktus darbus, kurie gal galėtų padėti numanyti, kaip aš dirbsiu ateityje. Norėčiau priminti tą tiesioginę priežiūros patirtį, kurią sukaupiau dirbdama su rinkos institucijomis, būtent su biržomis ir e, tarpusavio atsiskaitimo centrais. E, tai yra vietos ir buvo laikas, kuomet susikirto daug finansinių, komercinių interesų, kuomet buvo derimasi dėl e, svarbių sandorių, pati e, šios sistemos veiklos pradžia susikirto labai e, svarus interesai ir buvo didelis spaudimas. Buvo sunku atsispirti spaudimui, tačiau ir pasakyti, kad reikia daryti taip, kaip reikia, o ne kaip, taip, kaip norima. Todėl Aš puikiai suprantu, kad priežiūros institucija turi aiškiai nubrėžti liniją, kurios peržengti negalima. Reikia parodyti, kad įgyvendinate pažadus ir juos vykdyta. Ir tai būtų pavyzdys, liūdėjantis, kad aš šį bei tą nuveikiau ir jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, manau, kad ta praeities tais mano praeities darbais, jūs galite tikėti ir manyti, kad panašiai dirbsiu ir ateityje. Peter, prašau. Pone Ros, norėčiau padaryti vieną pastabėlį ir užduoti vieną klausimą. Jūs uh, uh, Britų internetinėje spaudoje pav buvote pavadinta uh, Londono finansų centro uh, kandidate. Uh, ir taip pat e, palankiai apie jūs atsiliepia finansų spauda, taigi kodėlgi apie jūs tai palankiai atsiliepia e, tos institucijos, kurias turėsite prižiūrėti. Tačiau e, tai aišku ne jūsų kaltė. Ir šiaip jūsų prisistatymas man tikrai labai gerai patiko. Pirmiausia, reikia suvokti, kad 90 procentų išvestinės rinkos slypi prieblandoje, bet tai neturime jokios informacijos. Neaišku, kas parduodama, kodėl parduodame, kaip parduodama. Netrukus turėtų būti patvirtinta MIFID direktyva. Taigi, kaip ESMA galės e, įnešti šviesos į šitą tamsią aplinką, kaip uh, Uh, užtikrinsite, kad tie, kas turi prižiūrėti, suvokti, kaip vyksta, kad nebūtų kaip Japonijoje, kur uh, atominiai, atominės elektrinės inžinieriai nelabai suvokia, kaip tvarkyti su savo brandolinėmis jėgainėmis ir kaip jūs pasieksite, kad dirbsite sėkmingai. Ačiū, visiškai pritariu jums, kad nepaprastai svarbu priežiūros institucijai surinkti informaciją, tai padės atpažinti pavojus ir tinkamai jūs reaguoti. Manyčiau, tas, ta teisinė bazė suteikia esmai daug uh, teisių ir galimybių dirbti tarptautiniu lygmeniu ir gauti informaciją iš priežiūros institucijų ar tiesiogiai iš konkrečių įmonių. Tai padės E, išvelgti, kur kyla pavojus e, finansiniam stabilumui, bei padės suvokti, kokie produktai parduodami, kur parduodami, ar, ar tai nėra pavojinga Europos vartotojams. Tos įvairiausios direktyvos, kaip kad pavyzdžiui MIFID, dėl kurių derimasi toliau įneš daugiau šviesos ir skaidrumo į tą tamsią situaciją. Tačiau reikia suvokti, kad priežiūros institucijos taip pat turi įnešti savą šviesą ir e, reikia tam tikros šviesos, kurie turi nešti e, galtinis vartotojas ir investuotojas. Vien tik didesniai informacijos kiekiai nepadės vartotojui ar investuotojui geriau susivokti. Per didelis informacijos kiekis gali netgi jį suklaidinti. ESMA turi daug didelių galimybių, bet niekuomet nebus paprasta priežiūros institucijai e, gyventi kartu su rinka, žengti su ją koja kojon, suvokti, kas ten vyksta. Bendradarbiausime labai aktyviai su suinteresuotomis pusėmis ir tam tikrus sukurta specialia darbo grupė stengsimės išvelgti, kur kyla pavojų, kodėl jie atsiranda. Ta pavyks užtikrinti tinkamai bendradarbiaujant su ECRB, e su nacionalinės priežiūroms institucijomis, tačiau manau, e, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų mums padėti labai stipriai šiame darbe. Right, Dėkoju. Formalių klausimų pabaiga puikiai tvarkomės su laiko pribojimais. Ar dar turite kas nors klausimą? Oli, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai susidomėjęs išklausiau pateiktų atsakymų į klausimus. Man atrodo, mums reikia tas tokios mens, kuris yra kompetentingas, talentingas ir panašiai. Aš manau, kad jūs tas savybės puikiai pademonstravote. Jūs turite būti griežta, kai įgyvendinate e, tas taisyklės, dėl kurių susitarta, jūs turi būti tvirta e, savo darbe. Aš manau, kad tai turėtų būti geri dalykai. Na, krizės metu, žinome, iškilo didžiulių problemų. Visi sutarėme, kad buvome nepakankamai tvirti, ne visi išvelgėme tų dalykų, kurie nutiko. Jūsų gyvenimo prašymę, ponė Ros, matau, kad jūs turite uh, kinų kalbos žinių. Norėčiau priminti kolegoms, kad Niksonas vyko į Kiniją, o šiuo atveju regis Londonas vyksta į Paryžių. Thank you. That's um, very kind and I'm not quite sure what I can say to it except. Na, galėčiau atsakyti kinų patarlę. Nesvarbu. Kad netaip svarbu, kokia katės spalva, svarbu, kad peliautų, pirmininkė. Dar su Viki, jūs norite dar atrodo pasisakyti, ar ne? Norėčiau grįžti prie Elizos klausimo, prie FMD. Galbūt galėtume dar pakalbėti apie techninius standartus, kuriuos ir rengsite. Aš manau, kad juos kuriant reikia žengti pirmin ir suburti kitus, kad jie pritartų tų aukštesnių standartų įdėgymui. O juk yra ir priešingų nuomonių, kaip tik sakoma, kad visur pasaulyje didesnio reguliavimo atsisakoma, kad veikiama priešingai. Tad aš norėčiau paklausti, kokius įgūdžius jūs ketinate atnešti ir pademonstruoti, kad parengti standartai būtų tie, kurių reikia, kad jie būtų teisingi. O galbūt kinų kalbos gali ir prireikti, kad tie mūsų standartai patektų ir į kitas pasaulio vietas, kurių gal dar nėra. Atsakymas - ačiū. Na, nežinau, ar į, Kiną, į Kiniją jau persikėlė daug rizikos fondų. Tačiau ateityje ką gali žinoti? Manau, kad numatyti teisingas taisyklės ir gerus standartus yra esminis dalykas. Yra labai svarbu dirbti, neužmirštant praktinių aspektų, kai dirbi reguliavimo institucijoje. Svarbu siekti sutarimo, kur galime ir ieškoti bendrų vardiklių, kur tai yra įmanoma. Visi sutarėme dėl to, kad potenciali rizika egzistuoja, kad su ją mums visiems reikia dirbti. Aš norėčiau pasakyti, kad mes e, dirbau savo ankstesnėje institucijoje, kai pradėjome prižiūrėti rizikos fondus. Mes jau dirbome su jais ir FMD jau yra tokios patirties. Na, ne visur nacionalinės institucijos dar užsima tokią priežiūrą, tačiau e, šioje struktūroje dirba amerikiečiai, šveicarai ir kitų šalių priežiūros institucijų atstovai. Jeigu sutaria visi, kad egzistuoja poreikis ieškoti bendro požiūrio, bendrų standartų, viskas yra gerai. Mes ES turime taip pat pasinaudoti tokiu siekiu, turime parengti bendrą požiūrį ir ne tik jį turėti ES, bet turim pabandyti jį reklamuoti ir kitur pasaulyje, kad kiti prie mūsų prisijungtų. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Tai štai, prieartėjome prie pabaigos bet manau dar minutę ar dvi turėtų suteikti žodį kolegai. Gal norėtumėte tarti žodį, pasakyti kažką? Um, you, um, say, the... Apibendrinimui. Na, dėkoju. Manau, kad klausimai buvo tikrai suprantami, aiškus. Dėkoju visiems už pateiktus klausimus. Norėčiau pakartoti dar kartą, kad aš Manau, jog ES turi didžiulę progą, didžiulę galimybę. E, tikiuosi, kad galėsiu būti tas žmogus, kuris iš dalies padės savo galimybių ES siekti šio priežiūros rytyje. Reikia dirbti, žengti pirminčioje srityje ir aš e, tikrai džiaugsiuosi, jeigu būsiu paskirta į šias pareigas. Yra dalykų, kuriuos paminėjau, kurių ne. Tačiau man buvo labai vertingos jūsų pastabos ir jūsų klausimai. Dėkoju.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 Right, if you could resume your seats, everybody. Mėly kolegos, prašau susėsti. Taigi antrasis mūsų klausimo etapas. Uh, welcome Carlos Montalvo, who is the... Norėčiau pasveikinti e, Carlos Montalvo, kuris yra Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomojo direktoriaus pareigoms pasirinktas kandidatas. Penkias minutės prisistatymai, po to e, klausimų atsakymų raundas. Daugiau nenori išvaistyti laiko įžangoms ir iš karto žodis Karloj. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai gerbiami parlamento nariai, nepaprastai didelė garbė šiandien su jumis pasidalinti e, savo e, vizijomis, viziją ir siekiais, ko aš tikiuosi iš EIOPA. Reikia pasinaudoti tą atsivėrusią galimybę m, mm, dirbti šiai Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, EIOPA. Ką jie gali padaryti? Tikrai labai daug. Tai yra nauja institucija, akivaizdu, kad senasis trečiojo lygmens komitetas pasiekė savo ribas, krizė visą tai atskleidė, jog jis jo įgaliojimų nepakanka, reikėjo kažko naujo. Tai turi būti europietiška institucija, tai turi būti vieta, kur bus vykdoma europinė priežiūra. Taip pat tai turi būti e, institucija padėsianti įgyvendinti bendrasias taisyklės. Ji taip pat turi būti ne, savarankiška, nepriklausoma finansinių, techninių ir e, politinių požiūrių. Kaip galim būti nepriklausomai finansiškai, reikia pakankamų išteklių. Ir negalima, kad biudžetas e, būtų ribojamas ar keičiamas e, kažkaip eigoje ir mes ateitie sieksime savarankiško biudžeto Ejopai. Taip pat turime būti nepriklausomai techniškai ir e padėka tas ir pasiekta. Reglamento projekte anksčiau buvo numatyta galimybė komisijai vienašališkai keisti techninius standartus O dabar situacija pasikeitė, labai aiškios procedūros, kuriuose nustatytas visų pusių dalyvavimas ir Europos institucijų dalyvavimas. Taigi turime labai gerą pusiausvyrą ir skaidrumą. Taip pat turime būti nepriklausomi politiškai. Tai yra aiški pamoka, kurią mums atskleidė krizė. Jeigu nebus politinės nepriklausomybės, tai priežiūros institucijos negalės tinkamai dirbti, o jeigu negalės tinkamai dirbti, tai reiškia, nedirbs kaip reikalauja situacija. Ir dirbti reikia vadovautis. Vadovantis dviejomis prielaidomis reikia būti skaidriems ir atskaitingams. Kalbėjau apie Europos priežiūros instituciją. Tai yra Europinė institucija, o ne e, priežiūros institucijų susirinkimas. Kodėlgi? E, todėl kad turi aiškias galės, aiškia atsakomybę ir mes turime to, pasimokį, to pasinaudoti. Ir galiausiai mes turime galvoti apie profesinės pensijas. Ir tam turime skirti daug, didžiausią dėmesį. Draudimas ir profesinės pensijos tiek ekonominių, tiek socialinių požiūrių yra labai svarbus sektorius. Žinoma, čia mes turime užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą per, ir taip pat per jungtinį komitetą. Turime ir prioriteto. Pirmiausia, vartotojų apsauga priežiūros institucijai tai turi būti aukščiausias prioritetas ir mano gimtinėje sakoma, kad e, mūsų siekius liudyja darbai ir pirmasis žmogus, kuri, reiktų, kuri buvo pasamdyta EIOPAI, tai buvo finansinės priežiūros ekspertas ir mums reikia žmogaus iš e, tos finansinio sektorius, kuris žino, kas vyksta, kuria kryptimi įjudama ir ko galima tikėtis. Bendrosios taisyklės e, turėjau garbę ir galimybę teikti ataskaitą ponui Delarosie šio viso proceso metu ir tuo metu aš pažymėjau, kad man Svarbiausias ir esminis pasiūlymas, kuris pateikė, tai buvo bendrosios taisyklės. Tai mano minčiai jis e, tam pritarė ir aišku, tos bendrosios taisyklės nėra pačios patraukliausios, bet jos yra būtinos. Bendroji e, rinka bus įgyvendina tik turint bendras taisyklės ir reikia suderinumo ir e, jo įgyvendimo priežiūros institucijų kolegija turi aiškės e, ribas savo veikloje ir Mes raginame, raginame suteikti institucijai daugiau galių bei užtikrinti, kad e, galėtų jį sėkmingai dirbti. Nes priežiūra turi būti įgyvendinama vadovaujantis rinkos realybė, o ne prasilenkiant su ją. Reikia dirbti abiem lygmenimis mikro ir makro. Mums reikia gauti duomenis iš rinkos ir reikia taip pat rinkai teikti duomenis, kitaip sėkmingai dirbti e, nepavyks toliau techninė pagalba ir patarimai įvairioms europinėms institucijoms. Ir čia taip pat reikia savo prioritetų. Pirmiausia, europinį požiūrį reikia įtvirtinti. Aš gimiau Madride, dirbau Frankfurte, kalbu tai, kas tokia kalba, kurią vadiname eurokratų anglų ir mano gyvenimo aprašymas liudyje apie mano sukauptą patirtį, dirbdu šioje srityje daugiau nei 10 metų ir daug išmokau iš krizės, kuomet įvyko tikrai daug įvairiausių įvykių ir Oskaras Vaildas e, yra sakę, kad patirtis e, tai yra tai, mes pavadiname, kaip mes pavadiname savo klaidas. Ir Tuo patirtimi aš tikrai ketinu pasinaudoti. Aš mačiau ribas ir jas suvokiau, CEJOPA turiu omenyje ribas, todėl turiu drąsos ir ambicijų pasinaudoti atvėrėjusią galimybę ir, ir keliauti į priekį toliau. Aš įrodžiau, kad esu savarankiškas ir nepriklausomas žmogus. Taigi tokią aš viziją turiu apie EJOPą, taip jos ateitį reigiu ir aš galiu pasiūlyti bendradarbiavimą, e, kompetitingą darbą ir tvirtą tikslų įgyvendinimą. Dėkoju. Pereisime prie klausimų. Pirmasis. Žopol jį užduos. Ačiū. Labai atidžiai išklausiau ką pasakojate, labai viskas gerai, jūsų europinė vizija, kaip turi būti valdoma ta nauja agentūra yra labai gera, tačiau man kyla klausimas, ar susipažinęs su senaja sistema, kurioje dirbate, dirbote, galite nurodyti mums, kokias naujas priemonės galėsite pasitelkti įgyvendindama savo projektą. Is it okay? Yeah. Pardon. Merci pour votre question. Labai ačiū už jūsų klausimą. Jeigu įmanoma, atsakysiu angliškai. Question. Dėkoju iš klausimą. Na taip, aš dirbau Ejopoje, aš žinau, kokie skirtumai yra lyginant su tuo. Pirmiausia, mes kalbam apie skirtingą teisinę struktūrą. Čia yra europinė institucija, yra įgyjusi naujų galių ir mes jomis turime pasinaudoti. Tai pirmasis skirtumas. Antrasis yra suvokimo skirtumas. Mes turime to puikių pavyzdžių. Aš sudirbau su Europos parlamentu, komisija, e, su jo atstovais vizito Junktinėse valstijose. Mes ten susitikome su federaliniais pareigūnais, dirbančiais šioje srityje. Ir aš tuomet supratau, kad galių ten yra, kai su FIO susitikau, atstovais paaiškėjo, kad mes turime žengti toliau, o jie galbūt seks mumis draudimų srityje. Ir tuomet aš supratau, kad mes einame Europoje teisingų kelių. E, svarbu, kad įvyktų reikiami pasikeitimai. Turime užtikrinti, kad ši struktūra, ši institucija bus teisinė institucija, e, bet ji taip pat bus ir ta institucija, kuri turės reikiamą autoritetą. Jeigu mes norime turėti teisinę instituciją, teisėtą instituciją, mes pirmiausia turime sukurti moralinį autoritetą šiai įstaigai. Svarbu dirbti šią linkmę. Mes turime turėti kompetentingus darbuotojus, o ne nusiustus ten dirbti darbuotojus. Aš manau, kad e, tai, tai turi būti nepriklausoma institucija, kurie dirbtų kvalifikuoti darbuotojai. Kvalifikuoti darbuotojai. Taigi pasikeitimų reiks daug, ambicijos yra didelės ir nuveikti čia dar yra labai daug ką. Pirmininkė, ačiū. Liūdo, prašau. Ačiū, ponė Montalvo, sveiki atvykę pas mus. Turiu klausimą dėl draudimo rinkos ypatybių. Tai sektorius, kur yra ilgalaikės investicijos, veikia ilgalaikiai investavimo procesai, gali įveikti trumpalaikius e, e, rinkos sviravimus, tačiau čia verslas tampo, tampa vis skubotesnis, vis labiau dirbama pagal rizikos draudimo fondų principus, kurie negalvoja apie ilgalaikės investicijas, ar čia priežiūros institucija neturėtų įsikišti, ar neturėtų pareikalauti didesnės atsakomybės. Jūs kalbėjote apie praeities klaidas, taigi kokios jos buvo ir kaipgi Ejopa gali padėti e, užtikrinti, kad ilgalaikis investuotojas elgtųsi kaip ilgalaikis investuotojas, o ne kaip trumpalaikio pelno siekiantis rizikos draudimo fondas. Dėkoju, atsakysiu angliškai. Draudimas yra tas rytis, kur reikalinga ilgalaikė perspektyva. Mes turime nepamiršti šios struktūros, ne tik ekonominio, bet ir socialinio vaidmens. Mes turime dirbti šioje vietoje, įneždami savo indėlį. In Aš taip pat naudojusiu draudimo paslaugomis savo ateities tam tikriems dalykams apdrausti. Aš sutariu, kad, sutariu su jumis, kad daug kas vyksta labai greitai. Mes matome, kad dalykai, kurie nutinka Azijoje, labai greitai savo poveikį leidžia pajusti ir mums. Tad mes su ponu Trišai nesen buvome surengę susikimą, prieš kurį laiką ir matėme, kad skrydė prieš 20 metų ir dabar yra skirtingi dalykai. Dabar reikia spręsti greitai. Mes turime tuos atsakymus turėti jau paruoštus ir reaguoti nedelsiant, nebėra kada priemonių ruošti ir apie jas ilgai mąstyti. Kitas dalykas. Anksčiau krizę patirdavo tik tie, kuriems nesisekdavo niekas, o dabar ir laimintieji idėja susiduria su krize ir turi su tuo tvarkytis. Tai yra tas dalykas, kurį turim turėti omeny. Dėl klaidų mes neturėjome globalaus vaizdo ir supratimo apie tai, kas vyksta pasaulyje. E, buvo vykdoma priežiūro, kurio buvo, sakyčiau, labai paviršutinė, būdavo pasirenkama, ką prižiūrėti. Tuo tarpu, kad e, svarbu turėti ilgalaikę perspektyvą. Antra, nebuvo tarp priežiūros institucijų pakankamo tarpusavio pasitikėjimo. Nebuvo keičiamas informacija buvo tokių dalykų, e, kai europinėme lygmenyje nebuvo priimti sprendimai, nebuvo sutarta dėl priežiūros taisyklių. Trūko taip pat ir politinės nepriklausomybės šiai institucijai. Manau, kad reikia kurti tvirtą e, europinę instituciją, kuri bus e, turinti visus reikiamus teisinius įgaliojimus ir galės jais remdamas įveikti. Aš manau, kad net nedideli žingsneliai gali padaryti didžiulį skirtumą. Mums teks atsakomybė e, numatyti priemonės ir jas pritaikyti reikalui prieitus. Prireikus svarbiausia, kad būtų veikiama mažiausiamis sąnaudomis ir kuo efektyviau. Dėkoju. Silvijai, prašau. Bonjour, Pane Montaldo, labai malonu su jumis dar kartą čia susitikti. Man kyla pagunda iškelti politinio lygmenio klausimą, kuris gal jūs ir sunku bus atsakyti jums. Mes tikrindami norėjome Europai suteikti naują e, priežiūros institucija, kuri e, pažymėtų laikotarpį iki krizės ir po krizės. Pasisakant pirmininkams, aš taip pat užėmiau tam tikrą poziciją, kuri pratesi mano anksčiau išsakytas mintis. Aš nenoriu, kad dirbtų anksčiau dirbusieji žmonės. Galbūt tai ir nėra teisinga, galbūt nepažįstu jūsų atlikto darbo, nežinau, kaip kiti dirbo, bet politika yra toks dalykas, kada priimami sprendimai ir tie sprendimai turi būti aiškus. Aiškus ir kieti. Kaip galėtumėte mane įtikinti, kaip galėtumėte piliečius įtikinti, rinkėjus įtikinti, kurie patyrė tiesioginį krizės poveikį, prarado darbą. Kaip galima eiti susitikti su rinkėjais, e, paaiškinti, kad viską pakeitėme, bet liko valdžioje tie patys žmonės. tai, ką iškišome kaip tikrą žingsnį į priekį, ta priežiūros institucija e, labiau integruota. Na, e, nežinau, ar jūs pats Frankfurte, ar e, jūs Frankfurte atlikote gerą darbą, aš suprantu, tačiau tai viskas vyko ankstesnėme etape. Kokį argumentą galite pateikti, bet čia be jokios demagogijos, prašom. Ką galėčiau pasakyti savo rinkėjams? Nes tokioje krizėje vis tik tais reikėtų labai atidžiai žiūrėti, kaip mes galėsime po to atsiskaityti prieš, e, prieš e, rinkėjus. Taip kad prašau mane įtikinti, nes aš turiu prieš rinkėjus atsiskaityti. Ačiū. Dėkuoju. Manau, kad e, argumentai labai svarbus. Manau, kad tas žmogus juk yra tas pats prieš jūs dabar ir dabar tas žmogus jums kelbė, kad pasikeitimai yra būtini. Mes manome, kad reikalingas nepriklausomas vertimas, reikia kurti naują sistemą, reikia numatyti biudžeto atskirai lūtį, reikia užtikrinti, kad uh, bus užtikrintos aiškios ES taisyklės šioje srityje, taip pat, kad bus prižiūrėtojai reikiamos profesinės kokybės asmenys, reikalinga techninė bazė. Svarbu turėti bendras taisyklės ir čia mes, manau, turime kalbėti apie techninių standartų tinkamą pritaikymą. Svarbu užtikrinti tinkamą konfidencialumą ir daugelį kitų su to susijusių dalykų. At, praeitie galbūt šitų dalykų šiek tiek trūko. Taigi, aš manau, kad susitikę valdyboje galėtume teikti tokius pasiūlymus ir manau, kad tie turi būti teigiamai vertinti. Tai reiškia, kad mes norime ne tik ES lygmenių įdėkti numatytus siūlomus standartus, bet ir globalių lygmenių. Tad yra labai svarbu numatyti tinkamas draudimo garantijas. EIOPA organizacijos atstovai turi dalyvauti primačios sprendimus ir dėgiančios standartus. Aš buvo pareikštas pageidavimas dėl to, kokį darbą turi nuveikti priežiūros institucijos. Aš manau, kad EIOPA čia galėtų imtis iniciatyvos, formuodama bendrą globalią priežiūros politiką. Mes dabar net e, logo, net savo ženklą, logotipą turime kitokį, negu jis buvo ankste, anksčiau. Ir dar vienas dalykas. Ir manau, tai yra labai svarbu. Aš dirbau EJOPA organizacijoje. Aš dirbau priežiūros institucijoje, bet aišku, man galima būtų prikišti, kad aš galbūt nesu visiškai nepriklausomas. Galbūt, pavyzdžiui, žmogus yra iš Ispanijos, gal jis bus priklausomas nuo to šalies priežiūros institucijų, bet ne. Aš norėčiau pasakyti, kad aš turiu prisėmęs pers, asmeninį įsipareigojimą dirbti nepriklausomai. Norėčiau turėti tokią galimybę pademonstruoti, kad esu kvalifikuotas, nepriklausomas ir galiu dirbti, dėgiant Europos standartus. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Prašom klausti. Tiek to jau, nekalbėkit apie tą logotipą. Um, right, from... Kitas klausimas, Viki, prašau. Um, authority... Kadangi jūs vadovausite Europiniai institucijai, e, kurgi krypstės į patarimų iš ekspertų, kur tų ekspertų ieškosite, kaip ginsite vartotojų teisės. Ir kasgi iš tiesų labiausia liūdina ir gazdina vartotojus draudimo ir pensijų rinkose, tai būtent Teisingumo teismo sprendimas, būtent, kad negalima e, skirstyti draudimo įmokų pagal lytį ir dėl to išaugo mano mašinos draudimas ir akivaizdu, kad tai turės milžiniškos įtakos pensijų srityje, kur vyrai privalės mokėti daug daugiau, tačiau iš principo gaus stipriai mažiau. Taigi kaip visą tai sudė, kaip dirbsite tokiamis sąlygomis, E, kaip visą tai suderinsite. Iš ties iki kitų metų pabaigos turime laiko apsvarstyti iškilusias problemas ir mes kaip teisėkūrininkai turime e, primti reikalingus teisės aktus. Tačiau ką Jūs manote, ar panašus dalykai e, gina vartotojus nuo neteisingų kainų, ar iš tiesų jiems kenkia ir kaipgi e, jūs elgtumėtės. Mums reikia jūsų nuomonės kaip eksperto. Dėkuoju iš klausimą. Na, mes kalbam apie sistemą, kur taikytume nediskriminacijos principą. Ir aš manau, kad tas principas yra visuotinai priimtas ir labai svarbus. Draudimų srityje ir profesinių pensijų srityje žinau, kad yra tokia išimtis. Na, sformuluokime aiškiai, techninių požiūrių tas dešimtis turi prasme. Tačiau yra gyvenime ir tokių dalykų, kurie apima daugiau negu tik techniniai samprotavimai. Ne aš turiu spręsti, kad teismo priimtas sprendimas yra teisingas ar neteisingas. Aš tiesiog e, turiu užtikrinti, kad vartotojų teisės yra tinkamai apsaugotas. Kaip tą užtikrinti? Aš jau sakiau, kad techniškai kalbant yra tokių elementų, kurie leidžia teikti, kad na, palikim tą išimti galioti ir tiek socialinių požiūrių irgi yra tam tikro pagrindimo, kodėl tas, ta išimtis galėtų egzistuoti. Jūs teisi, poveikį tai turi didžiulį. Antra, pažiūrėkime, kaip kompanijos įgyvendins tuos sprendimus. Jos parengia savo uh, tarifus remdamosi techniniais reikalavimais. Aš manau, kad jos neturėtų naudotis tais argumentais tam, kad padidintų savo kainas turime žiūrėti praktikoje, kaip bus formuojama įvairių draudimo produktų kaina. Mes dirbame su ES institucijomis, turime priimti šiuo lygmeniu reikiamas taisyklės, prie kurių rinkos veikėjai turi prisitaikyti. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad aš tikrai nekvestionuosiu teisingumo teismo sprendimų. Pirmininkė, ačiū Svenai, prašau. Ja, äh, herzlich willkommen auch. Sveiki atvykę pas mus, ponė Montalvo. Kalbėsiu angliškai. Tikrai e, manau, kad e, nereiks e, jums klausyti šitos keistos kalbos ir kurios tikrai nebūtina mokytis net tuo met, kai gyveni Frankfurte ir nebūtina stengtis ją suprasti. Na, kadangi esi iš Hamburgo, manau, turėtų man pritarti, mielas kolega. Parlamentas siekė užtikrinti, kad priežiūros institucijos gautų labai aišku vartotojų teisų apsaugos mandatą. Mes turime labai ilgą prastos praktikos sąrašą draudimo sektorijoje. Taigi, kaip jūs norite institucionalizuoti e, šią, šios tarnybos veiklą. Aišku, labai vertinu jūsų darbą novatoriškose produktuose, naujose produktuose, produktų srityje, atsiprašau, ir tai labai gerai. Tačiau čia yra kiek kitas sektorius, kokių institucinių priemonių imsitės, siekdami užtikrinti, kad vartotojų apsauga užimtų svarbę vietą kasdienėje jūsų institucijos e, e, darbe. Ačiū. Grįšiu prie savo įžanginių pastabų dėl priežiūros institucijos siekio ginti vartotojus. Tačiau pereikime prie darbų. Mes turime uh, vartotojų apsaugos komitetą, kurį CEOPA labai stipriai palaiko ir mes stengiamės ne tik ilgalaikio rezultato siekti, bet ir ilgalaikę strategiją užtikrinti. Ir rytoj kaip tik Paryžioje sutiks šitas vartotojų apsaugos ir naujų produktų priežiūros institucijos. Taigi vartotojų interesai. Mums reikia čia dirbti jungtinio komiteto reimuose, nes vartotojų interesai skiriasi, vieni yra draudimo sektoriai, kiti bankų sektoriai ir taip toliau. Tačiau čia būtina užtikrinti bendradarbiavimą su kolegomis iš kitų sektorių. Toliau e, pra, apsikeitimas patirtimi mes renkame geriausios praktikos e, pavyzdžius, tačiau akivaizdu, jog e, visuomet truks žmonių ir uh, Mes galėsime padaryti tik, tik tiek, kiek galėsime, tačiau žmogaus galimybės yra ribotos. Toliau mokymai ir standartai. Tas atsispindi reglamente. Mes norime užtikrinti tinkamus reikalavimus ir taip toliau. Toliau informacijos teikimas. Ji būtina, kad galėtume priimti sprendimus. Mums reikia teisingos informacijos, kad galėtume priimti teisingus sprendimus. Pirmiausia, kaina, kurią tikrai mokėsiu, rizika, kurią prisijėmu, toliau graža, kurią gausiu, toliau likvidumas e, konkretaus produkto atveju. Dažnai galvojame, kad vieno ar kito produkto galėsime atsikratyti, jeigu prieks pinigų, tačiau dažnai taip nėra. O kalbant apie tai, ko pasimokėme iš krizės, visi suprato, kad nereikia pirkti to, ko nesupranti, kai kurie išmoko, kad nereikia pardavinėti to, ko negali paaiškinti. Aš noriu pasiekti, kad ne vienas nepardavinėtų to, ko pats nepirktų. Tai yra svarbiausias principas. Taigi mes duodame aiškius pažadus pasirūpinti šią problemą, mes reagime tą problemą ir esame pasirengę ją spręsti. Labai ačiū už tokį drąsų įsipareigojimą. Aš klausiau apie institucinį aspektą. Taigi, kiek darbuotojų, kiek pinigų tam reikalui skirsite? Atsiprašau, kad neteisingai jūs supratau. Pirmiausia, mes visiškai perdirbome tą senąjį komitetą, kuris buvo labai ribotas, mes turime visiškai naują komitetą, naują instituciją, ten yra darbo grupė, kuri galvoja apie naujosius produktus, ne tik e, dėl vartotojų apsaugos, bet ir dėl finansinio stabilumo. Trys žmonės dirba būtent šioje srityje. Jeigu pamatysime, kad šiuo metu metu dirba 37 žmonės, vienas dar vakar pradėjo dirbti, tai jau 10 procentų visų darbuotojų, tai netai blogai, tačiau ir nestebuklinga situacija, taigi reikia palaukti ir šiais metais dar vienas žmogus prisijungs prie šios srities, būtent vartoto apsauga e, bei pasikeitimas geriausia praktika. Kalbant apie konkrečius išteklius ir biudžetinį finansavimą, negaliu pateikti konkrečių skaičių, nes biudžetiniai paskaičiavimai e, padaryti e, pagal įvairiausius poreikius darbuotojams, kitoms išlaidoms ir taip toliau. Ir dabar galiu pateikti įsipareigojimus, kad turime galvoti apie ilgalaikį darbo planą, nes be to nėra įmanoma dirbti, nebus įmanoma sulaukti rezultatų. Uh, Ačiū. Prašom, kolega. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Maltalo, už jūsų įžanginį pasisakymą norėčiau užduoti tris klausimus. Pirmas. Egzistuoja e, dideli skirtumai tarp draudimo įmonių dydžio. Mane domina, kaip jūs užtikrinsite efektyvę mažų ir vidutinių draudimo bendrovių priežiūrą, nes jos kelia nemažai susirūpinimo, ypač atsižvelgiant į būsimas taisyklės įsigaliosiančias priebus Solvency 2 paketą. Toliau, ar galite patvirtinti komitetui, kokias gigairės nubriešite per savo pirmąją kalbą, E, kurią pasakite naujiesiams darbuotojams, kokius prioritetus išdėstysite. Ir trečia, jūs e, sakėte, kad teiksite e, ekspertų patarimus Europinės institucijoms, tam tarpe ir parlamentui. Taigi, kaip jūs reagite būsimąjį bendradarbiavimą su parlamentu? Ačiū. Sorry. Vielen Dank. About. Well, getting into the question. Dėkoju už klausimą. Norėčiau pradėti nuo mažų ir vidutinių įmonių. Na, suprantu, kad susirūpinimo čia esama. Solvency 2 arba mokumas 2 priemonė turės būti įgyvendinta. Tačiau kita vertus, tai juk reiškia ir galimybės. Turime įsitikinti, kad galime parodyti įmonėms, kad e, bus naudos įdėgus šią naują sistemą bus privalumų. Man patinka pateikti štai kokį pavyzdį, kai kalbam apie mažas ir vidutinės įmonės. Aš mėgstu knygas, mėgstu jas pirkti. Turiu uh, ir nedidelių visai apimtimi knygelių. Ir kai nueinu į knygyną, man pasiūlomos atitinkamos knygos, nes mano skonis yra žinomas. Uh, Manau, kad į knyginą jį tik turi savų privalumų, nes, pavyzdžiui, tokie tinklalapiai kaip Amazonė ar dar kažkas nežino mano skonio ir man negali pasiūlyti to, ko aš tikrai noriu. Taigi, manau, kad vartotojams ir toliau bus įdomus tie senesni dalykai, prastesni dalykai. Ir įdomu, kalbant apie Solvency 2, yra panašus dalykai. Mes pripažįstame, kad E, taisyklių bus sudėtingos, galbūt jas reikėtų supaprastinti, prie supaprastinimo reikėtų dirbti. Mažoms ir vidutinėms įmonėms tai bus geras dalykas. Na, manau, kad dirbtinių kliūčių jums taip pat nereikėtų kurti. Kai dėl tų principų, kuriais turėtų remtis darbuotojai, kuriems vadovausiu, jei būsiu paskirtas, tai, tai turėčiau pasakyti, kad jie turėtų būti nepriklausomi, jie turi būti E, puikiai žinoti techninius savo darbo pagrindus, jie turi būti atsidavę savo darbui ir būtų puiku, jeigu jie tikrai būtų tokie, kurie atitinka visas profesinės savybės, jie turi dirbti kaip komanda. Ir dar vienas dalykas. Draudimas ir pensijos yra labai svarbios rytis. E, šita sritis nuolatos kinta, tad svarbu pildyti savo profesinių žinių bagažą. Tai, bet kita vertus, tam juk rengiami vairūs renginiai, forumai, kur dalyvaus EIOPA vadovas, pavyzdžiui, ar, kitur, ar kiti atstovai. Mes norime būti skaidrus, tikimės, kad darbuotojai EIOPA e, sulauks Europos parlamento paramos. E, kai dėl pensijų, profesinių pensijų ir draudimo, egzistuoja žalioji knyga. Galbūt reikėtų Ejopoje turėti specialų padalinį, kuris užsijimtų įvairių teisės aktų koordinavimu, derinamu su tuo, kas vyksta pasaulyje. Tai būtų puikus dalykas. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Atsiprašau, Pablo. Suklydau. Nesutikim žodžio. Prašom, kolega, klausti. Just... Angliškai kalbėsiu. Noriu įsitikinti, kad dėl vertimo neištiks jokių klaidų. Pirmas mano klausimas būtų toks, dėl nepriklausomybės. Naujoji institucija turi užtikrinti nepriklausomybę. Nacionaliniai interesai šios rytyje yra labai stiprus. Mes turime įdėkti teisinės taisyklės, kurių dažnai vienos pakeičia kitas. Kaip jūs užtikrinsite, kad jūs tikrai būsite tas asmo, kuris generuos ES interesus ir juos gins. Aišku, mes kartais dalyjame e, tas rytį, kurią aptarėme dirbtinai į draudimo, pensijų ir vertybinius popierius. Mes žinome, kad verslo modeliai yra tikrai įvairūs. Ar galėtumėte mus užtikrinti, kad jūs sugebėsite dirbti apimdamas visas šias rytis? Ar ką darysite, kad mūsų sistema būtų saugi ir kad vartotojai jaustųsi saugus? Atsakymas - ačiū, pradėkime nuo nepriklausomybės. Aš jau sakiau, kad mano tikslas bus tiek techninių, tiek finansinių požiūrių, tiek politinių požiūrių kurti nepriklausomą instituciją. Mes taip pat turime būti nepriklausomi nuo nacionalinių priežiūros institucijų, institucijų nuo pramonės ir nuo visokių kitų galimų priklausomybių turime būti laisvi. Pirmiausia, tai man užtikrinti atliekant kokybišką darbą ir turint teisės aktus, kurie įtvirtina tą nepriklausomybę. Trečia, turime turėti teisinį ir moralinį autoritetą, kurį pasiekume savo veiksmais. Daugeliu atveju mes sakome valstybėms narėms, kad priežiūros institucija nėra kažkokių nacionalinių institucijų atstovų sambūris, kurie atlyginimą gauna iš nacionalinių institucijų. Mes turime būti nepriklausomi, turime aiškiai formuluoti savo poziciją ir ryštingai dirbti. Mes turime turėti reikiamus išteklius, reikiamai žmonių, o nepriklausomybė mums, kaip jau sakiau, yra gyvybiškai būtina. Buvo ankstesniais metais žymiai daugiau tos priklausomybės. Dabar mes turime nuolatinius darbuotojus, kuris, uh, kur, kurie dirba pas mus ir yra įsipareigoję būti nepriklausomi, kai dėl vertybinių popierių. Aš manau, kad turi būti visiškai aišku, kad būtina dirbti, na, turėti pakankamai patirties ir pakankamai laiko, kad kokybiškai būtų galima dirbti. Mums reiks dirbti su vairiais sektoriais, turime to neužmiršti. Dėl to mes šią savaitę sisteminės priežiūros institucijai nusintėme savo pranešimą dėl šių jūsų paminėtų trijų sričių. Mes kalbėjome apie tai, kaip tos rytis yra tarpusavį susijusios ir kokios įtakos tos sąsajos gali turėti. Tų poveikio elementų gali būti visokio - trumpalaikės perspektyvos, vidutinės perspektyvos ir ilgalaikės. Reguliavimo arbitražas irgi turėtų būti labai svarbus dalykas. Praeitie nebuvo plačiai tuo naudojamėsi, o dabar uh, E, turime dirbti taip vėl, kad to arbitražo paslaugų ateityje per nelik daug neprireiktų. Turime kurti tokią struktūrą, kuri turi pilną situacijos vaizdą ir dirba atitinkamai reaguodami situaciją. Pirmininkė, ačiū. Ulf, prašau. Okay. Sorry. Senor Montalvo. Uh... Pone Montalvo, jau kurį laiką dirbate CEOPS, dabar pasikeitė ne tik pati organizacija ir jos pavadinimas iš CEOPS į EIOPA pasikeičia ir jūsų vaidmuo. Iki šiol jūs buvote, e, sakyčiau, vienas iš e, nacionalinių priežiūrų institucijų atstovų, taigi buvote visų draugas, o dabar pradėsite vadovauti jūs turėsite e, ginčyti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, turėsite e, pasakyti savo nuomonę, ją įtvirtinti ir iškelti bendrą interesą virš atskirų interesų. Taigi klausimas toks, kaipgi jūs e, atsisėsite į šitą naująją kėdę, kaip jūs šitą naują vaidmenį įsisavinsite, kaipgi jūs toliau bendradarbiausite su tai žmonėmis, su kuriais sėdėdavote prie vieno stalo, tačiau dabar pasikeitus vaidmenį turėsite sėsti už stalo galo. Ačiū už klausimą. Iš ties, naujas vaidmuo. Ir reikia naują e, suvokimą sukurti. Taigi, moralinis autoritetas turi būti, žinoma, reiks kovoti su tais prieštaringais nacionaliais interesais, užtikrinti bendrą interesą, mes pasieksime, kad europinis interesas taptų svarbesnis negu nacionaliniai. Kaip mes tą pasieksime? Kaip advokatas pasakysiu, kad mums reikia labai aiškių procedūrų, kada mes galėsime įsikišti, kada bus privalomas tarpininkavimas, Ir čia neturi būti jokių teisinių abejonių, nes kitaip atsiras papildomų kliūčių naujai politikai įgyvendinti ir europiniam interesui apginti. Ir čia jau mano vaidmuo bus užtikrinti skaidrumą. Aš dirbsiu su visomis suinteresuotomis pusėmis atvirai. Aš atvarai sakysiu savo nuomonę, kartais gal ir galėčiau patilėti, bet tikrai to nedarysiu. Ir tikrai dirbsiu labai skaidriai ir teisingai. Tai tikrai padės žmonėms suvokti, kad priimdamas sprendimą e, konflikte jūs atsižvelgiate į abiejų pusių interesus. Aišku, galima bijoti, kad e, priėmus didžiai valstybei nenaudingą sprendimą galima susilaukti liūdnų pasiekmių, tačiau tikrai tokios baimės nebus, nes bendras interesas visuomet atneša daugiau naudos negu nacionalinių interesų gynybas. Tikiuosi, kad nariai tą suvoks ir jie mane palaikys, jeigu, aš, jeigu jie įstikins, kad galiu būti nešališkas. Muchas. Dėkuoju, kitas klausimas. Taip pat norėčiau ir ponui Mantaldo padėkoti už tai, kad atėjo su mumis susitikti. Jūs minėjote, kad krizė pasikartos. Man dėl to jokio abejonių nekyla. Jūs taip pat sakėte, kad jūs visai patenkintas pasiektais rezultatais mokumo srityje reikalavimais dėl mokumo. Ar draudimo sityje dar turėsime ateitie kažkokiu tais krizių? Ir kitas klausimas būtų toks. Ar jūs manote, kad draudimo sektorių taip pat palies krizė Japonijoje? <clears throat> Jums leidus angliškai atsakysiu. Kaip jau sakiau anksčiau, niekada nesame šimtų procentų apsaugoti nuo krizių. Ekonominių požiūrių tai būtų neefektyvu teikti Tačiau mokumas 2 dokumentas yra e, tas dokumentas, kuris numato puikų pagrindą krizėms numatyti ir joms spręsti. Tai yra pigiausia ir efektyviausia dabar turima priemonė. Manau, kad priežiūros institucijos turi remti šiuo dokumentu ir taip bus galima žengti pirmin teisingą kryptim. Aš manau, kad tai yra tas dalykas, dėl kurio sutarė visos suinteresuotos pusės. Kai dėl krizės Japonijoje. Matėme, kaip ten veikiama. Penktadienį vyksta tam tikri dalykai, pasipila elektroniniai laiškai. Ejopai vadovauja puikus kolega iš Aus, Austrijos. E, e jie yra įgalioti analizuoti, ko, kas pirmiausia nukentės Mes iš karto gavome informaciją, iš karto ją atnaujinome. Europos draudimo kompanijos, kurios e, tsunamio zonoje, žemės drebėjimo zonoje turėjo savo verslą, buvo tinkamai įspėtos, kokie kilo pavojai. E, pavojai, jeigu turima tam tikro turto Japonijos rinkose, yra aiškus. Mes pažiūrėjom, kokia yra situacija pasižiūrėjome, kokią dalį tų akcijų turi, pavyzdžiui, ES įmonės. Dar vakar ryte gavom informaciją ir galim pasakyti, kad ES požiūrių, ES požiūrių pasiekmes nebus labai didelės bent jau draudimo ir pensijų sektoriams. Japonijos kompanijos ir vyriausybės engėsi krizę lokalizuoti, mes atlikome savo analizę, ar nežinau, čia turėčiau įsitraukti savo telefoną Blackberry ir ištraukti iš jums naujausią informaciją, iš jo greičiausiai ne. Tačiau, kaip jau sakiau, turiu neblogų naujienų šiuo klausimu. Gaila, kad kalbant apie Japoniją, Japonijos situacija pirmiausia yra iškeliamos ekonominės problemos, o ne minimos žmonių nelaimės. Gaila, tačiau dėja, taip jau yra. Ir analitikų darbas yra analizuoti. Stebėtojų darbas stebėti. Kaip jau sakiau, tas rytis per nelik nuo Japonijos įvykių nenukentės. Dėkoju, Piterį. Nobody... Ačiū. Tikrai niekas nesitikė, kad jūs e, turite iškeregio sugebėjimų, mes regėme, kokios klaidos buvo padarytos ir e, kai kurie atsakymai iš to ryškėjo, solvensi 2, geras dalykas, bet tikiuosi mes e, jo nesugadinsime pačioje pabaigoje, aš daug laiko jam esu skyręs. Žinoma, priežiūros institucijos turės interpretuoti, kaip jį įgyvendinti. Kalbėjome apie mm, vidinius modelius, jų skirtumus, apie tai, kaip užtikrinti vieningą požiūrį. Akivaizdžiu, kad būdamas vykdomuoju direktoriumi šioje institucijoje turėsite e, pasiekti bendrą požiūrį, susi, turėsite susodinti visas interesuotasias pusės, suprastų, kad jie suprastų bendrą tikslą ir žaistų bendrą žaidimą ir mes turime e, draudiminių tarpininkų direktyvą ir e, taip pat einame čia į arbitražą. Taigi mane domina, kaipgi jūs savo pareigose panaikinsite esamus trūkumus, jeigu kai kurie draudikai tam prieštaraus mes norime užtikrinti, kad jūs, duos, kad jūs sieksite rezultatų. Kaipgi jūs jų sieksite, kaip jūs užtikrinsite, kad skirtingos kolegijos dirbtų vardant bendro tikslo. Ir kaip jūs manote, Solvency 2 vyks ir kaip QI5 e, funkcionuos. Dėkuoju keletas klausimų. Pradėkime nuo paskutinio. Mokumas 2 e, yra dokumentas sulaukęs puikios tarptautinės reputacijos. Ir dabar tai yra tas dalykas, kuriuo remiamasi. Ir čia turime padėkoti visiems prisidėjusiems prie to Europos parlamento, Europos komisijai, pramonės atstovams ir priežiūros institucijų atstovams. Dokumentas tikrai puikus. Gal jis man toks gražus atrodo dėl to, kad pasarosius dešimt metų praleidau prie jo ir su juo dirbdamas. E, gerinti yra ką ir tai bus padaryta. Tačiau pagrindas yra neblogas. Jūs kalbėjote apie priežiūros institucijų kokybę ir modelius. Čia yra įvykę nemažai pasikeitimų. Mes tikimės, e, tikime priežiūros institucijos efektyvimu ir manome, kad tam reikia atitinkamų paskatų. Norint užtikrinti gerą valdymą, reikia numatyti tinkamas paskatas, kad norėtųsi tinkamą valdymą užtikrinti. Ką mes darome? Mes su reguliuotojais dirbame kartu, turime įsteigę grupę. Žmonės iš priežiūros institucijų ir iš reguliuotojų institucijų turi turėti kontaktus ir dirbti bendrai. E, galime pasakyti, kad šiandien bendradarbiavimas vyksta. Mes manome, kad labai svarbu yra užtikrinti labai gerą kokybę. Mes vidaus modelių tema rengiame mokymus, mes tengiamės įdėkti tą vidinių modelių kultūrą tam tikrą reguliavimo institucijose. Mes kaip prižiūrėtojai turime siekti vieningų standartų. Ir priežiūros institucijos teigiamai į tai žiūri. Turime įsitikinti, kad teisingas išvadas padarėme iš krizės ir dabar dirbame kitaip. Svarbu, kad būtume patikimi. Kokį vaidmenį čia vaidina kolegijos? jų vaidmuo yra patvirtinti tos modelius, be abejo vadovaujant priežiūros institucijoms. Džiaugiuosi matydamas, kad EJOPA atstovai yra tų kolegijų nariai, nes jie dalyvauja tuo būdu diskusijose ir yra tinkamai informuoti apie tai, kas vyksta. Kolegijos, dabar viršysiu galbūt tas penkias minutės, esu dalyvavęs viename iš pirmųjų tų kolegijų darbe Avyva. Prieš dešimt metų vyko tas renginys, žinot, ką mes darėme, tiesiog pasikeitėme tarp priežiūros institucijų viešąją informaciją. Aišku, to nepakanka, tačiau tai buvo puikia proga susitikti su kolegomis, susipažinti su jais. Aš savo šalyje koordinavau šį darbą ir Mes kalbame apie vidaus kontrolę, apie valdyseną ir panašiai. To nepakako prieš trejata metų. Kai kuriuose kolegijose mes nusprendėme dėkti daugiau kontaktų, paskirime atsakingų žmonės, apsikeitėme telefonų kontaktais ir panašiai. Tačiau paaiškėjo, kad tos sistemos nepakako krizės kontekste. Mums teko imtis kitų iniciatyvų. Ir Čia mes turime veiksmų planą, kur rasite tokių dalykų kaip krizės valdymo reikalavimai. Būtent kolegijos turi priimti priemonės dėl krizės valdymo. Ir tam reikia turėti parengus tam tikrą planą, kuris skubiai situacijai susiklošius turi būti gyvendintas. Be abejo, daug laiko praeina tam, kad galėtum visus sukviesti e, ir, ir surenkti pasitarimą. E, EIOPA turi koordinuoti šios veiksmus ir tas planas turi būti parengtas iš anksto, kad netektų tartis paskutinę minutę. Mes turime suskirstę priežiūros institucijas į tris, į tris e, lygmenis pagal jų dydį. Mes esame, kaip jau sakiau, tie, kurie turime nedaug išteklių, tačiau Turime atsižvelgti tris kategorijas - didelę, mažą ir smulkę. Ir turime būti įsitikinę, kad žmonės kompetentingi dirbtų visuose tų kolegijų trijuose lygmenyse. Mes turime įsitikinti, kad visuose priežiūros institucijų atstovų sustikimuose yra kalbama apie kolegiams rūpimas temas. Balandžio antrą bus paskelbtas veiksmų planas susijęs su kolegijomis. Mes norime, kad tas planas atsirastų ir norime, kad įvyktų teigiami pasikeitimai. E, pamatysite, jų turėtų būti. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Paskutinis klausimas. Prašom. Köszönöm, e, engedje meg, hogy magyarul tegyem. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą savo gimtają venkurų kalbą, kalbėsiu trumpai, laiko labai mažai. Aš e, matau, kad jūs esate labai angažuotas asmo, turintis ambicingų planų, tačiau e, suprantu, kad jūsų laukia labai sudėtingi darbai, e, kur susipina įvairiausi interesai, persipina įvairiausi sektoriai Jūs sakėte, kad ankstesnių formatų buvo pasiektos efektyvumo ribos, buvo išnaudotos visos galimybės ir reikia kažkokio naujo pagrindo. Dabar jūs tą pagrindą turite. Egzistuoja nemažai nacionaliniai skirtumai, yra nemažai atvirų klausimų, įvairiausių strategijų. Taigi, kaipgi jūs apjungsite skirtingas pozicijas, kaip jūs suderinsite skirtingus siekius, ateityje pavojų nepavyks išvengti, kaipgi jūs juos e, atrasite, kokių instrumentų e, turite ar kokiais instrumentais pasinaudosite šioms busimosioms rizikoms valdyti. Ačiū už e, klausimą. Ne, nemoku padėkoti jums vengriškai, tačiau manau, kad išmoksiu vieną dieną. Iš ties, komitetai pasiekė savo ribas, buvo puikus pavyzdys. Prieš keletą metų vieną savaitgalį svarbi tarptautinė grupė e, susidūrė su problemomis, e, primant sprendimus. Aš e, dirbau visą savaitgalį ir Pirmadienį rytą sakiau žmonai, kad laikrašiai apie tai netrukus parašys. E, tiesiog buvo galima surinkti skirtingas pozicijas ir parašyti laišką dėl S29 vertinimų. Tai yra geriausias pavyzdys apie tas pasiektas ribas, kurios buvo labai siauros. O dabar pažvelkime į naują reglamentą. Galime daug ką padaryti. Gali būti skubi situacija, didelė nelaimė, galime sušaukti valdytojų tarybą ir tą tikrai padarysime, jeigu prireiks. Mes galime susodinti žmonės ir pasinaudoti centralizuotais krizės valdymo instrumentais ir galėsime priimti koordinuotus sprendimus. Nereikės apsiriboti kažkokiu tuščiu laišku. Tikrai priežiūros institucijų darbuotojams E, sunku susitaikyti su nusivylimu, kai bandai paaiškinti, ką darai, įrodyti tai, ką reikia daryti. Ir po viso to tu gali tik laišką parašyti, nieko daugiau. Dabar minimalus suderinamumo standartai. Tai man yra labai svarbu, tačiau mes turime siekti bendrų taisyklių. Jeigu yra bendra rinka, tai ir bendrų taisyklių reikia. Aišku, nuo minimalaus suderinamumo reikia pradėti dėl e, draudiminių garantijų sistemų. E, Trijose valstybėse egzistuoja tokios sistemos, tačiau jos yra skirtingos, tačiau egzistuoja tam tikros tendencijos, kurias galime išskirti ir reglamentuojančios institucijos tą pradeda. Jeigu nepradėsime nuo minimalaus suderenumo, į priekį nepajudėsime. Tačiau pradėję turime siekti visiško suderinamumo. Mes tikime bendrosiomis taisyklėmis, be, tikime tomis priežiūros ir reguliavimo taisyklėmis. Priežiūros institucijos imsis priemonių, jeigu bendrovės pašinės europinės taisyklės ir nebijokite, kad jos tą darys. Pirmininkė, ačiū, mums skirtas laikas baigėsi. Karlosai, galiu suteikti Jums keletą minučių, jeigu norite apibendrinti. Tikrai turime suteikti Jums galimybę mm, apibendrinti e, savo pasisakymus. Ačiū. Tikrai daug klausimų, kurių susilaukiau, nei visus galėjau atsakyti išsamei per tokį trumpą laiką. Aš galiu tik tai jums palikti savo telefono numerį ir jeigu norite daugiau informacijos, skamtelkite ir aš būtinai jums išsamei paaiškinsiu tais, tuos klausimus, kurie jums rūpi. Per penkias minutės labai sudėtinga paaiškinti tokius kompleksiškus klausimus ir mm, išsamesniems atsakymams paprasčiausia laiko nelieka. Taigi baigiame klausimą. Vėl trumpa pertraukėlė, kol išlydėsime vieną kandidatą ir sulauksime kito. Okay, if we could take our seats for round three. Taigi pradėsime trečiąjį etapą. Prašau visus susėsti. Okay, I know, I know this is, uh, this is hard work. Suprantu, kad darbas sunkus, tačiau vis tiek prašau nutraukti salėje bet kokius pokalbius. Ačiū. Norėčiau pasveikinti poną Adam Farkas, kuris e, yra e, Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus pareigoms pasirinktas kandidatas. Procedūra, kaip gerai žinome, penkios minutės prisistatymui, po to klausimų atsakymui penkios minutės. Jeigu liks laiko, galėsime suteikti kitiems kolegoms pasisakyti, daugiau laiko skirti ir kandidatui. Tačiau dabar, negaižamas laikos, suteiksiu žodį ponui Adam Farkas. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai, gerbėjami parlamentarai, ačiū už suteiktą galimybę čia šiandien pasisakyti ir atsisakyti atsakyti į klausimus susijusius su mano busim, būsimis pareigomis Europos bankininkystės institucijoje. Eur, Europos priežiūros institucijos ir Europos bankininkystės institucija EBA yra prielaidos, kurios panaikins iki krizinę situaciją, kai buvo susiskaldimas didelės priežiūros institucijose. Tai bus galimybė atkurti vartotojų pasitikėjimą, užtikrinant pasitikėjimą ir tinkamą Europos bankų elgesį. Jie turi vadovautis pagal bendras ir vieningas Europos taisyklės. Kalbant apie EBA, norėčiau išdėstyti keletą prioritetų keturiose sritise, kur reikia pasiekti didelę pažangą pagal naujasias taisyklės ir su naujosiamis galimis, kurios turi EBA. Reglamentavimo srityje kuriant bendras taisyklės Europai, pabrėšiu dvi sritis. CRD4 naujos kapitalo taisyklės, toliau kitas e, svarbus EB siekis būti sukurti krizių valdymo struktūrą. Kalbant apie priežiūros e, veiksmus, trys prioritetai išskirtini. Pirmiausia, tinkamas e, streso testų vykdymas bei užtikrinti, kad šios procedūros būtų nuolat vykdomus, taip pat pagerinti priežiūros e, kolegijos darbą, ypač tarptautinių bankų. Ir trečias prioritetas - įvertinti bei sustiprinti EBA vaidmenį ginant visus Europos vartotojus. O trečioji sritis kurią aš apibendrinčiau kaip sritį, kuri, kurios tikslas išvengti sisteminės rizikos bankų sektorėje atsiradimo. Tai čia keletą prioritetų būtų galima išskirti, būtent aktyviai dalyvauti Europos sisteminės rizikos e, valdybos darbe, e, padėti jai, bei padėti užkirsti kelią sisteminės rizikos ir sisteminių krizių atsiradimui. Ir toliau reikia, reik, poreikis, atsiprašau, dėti visas pastangas, dirbant į bendrajame komitete su tikslu užtikrinti geresnį priežiūros darbą tarp sektorinėme lygmenyje. O paskutinė sritis tai yra veiksmai naujai Europiniai institucijai būtina, kad ji pradėtų veikti sklandžiai, o naujos europinės taisyklės turės būti įdėktos ir gyvendintos labai sparčiai. Yra dar daugiau operacinių veiksmų, kurios padės pagrindą sėkmingam sėkmingam darbui, tai būtent duomenys, jų nuolatinis regularus rinkimas, to pačiu užtikrinant aukštą surinktų duomenų kokybę. Duomenys bus rinkami iš banko, tai suteiks galimybę atlikti labai kompetitingą analizę ir tuo pačiu priimti kompetitingus sprendimus dėl bankų sektoriaus ateities ar dėl atskirų finansinių institutų. Europos parlamentas buvo tikras variklis, e, kuris siekia suteikti EBA naujų kompetencijos sričių ir mes turime įgyvendinti šį pas, pasitikėjimą. Aš, e, jeigu mane patvirtinsite, sieksiu, kad EBA išnaudotų visas kompetencijas, tinkamai dirbtų pagal naujas taisyklės, dirbtų efektyviai bei patenkintų piliečių, jų išrinktųjų atstovų bei politikų lūkesčius. Nuolatinis bendradarbiavimas su EP ir peržiūros procesas po trejų metų paliudis, ar tie lūkesčiai e, pasitvirtino EBA darbuose ir kompetencijose ir kaipgi EBA iš principo dirba kartu su EVA pirmininku ir darbuotojais e, sieksiu, kaip manoma, sėkmingesnio darbo ir taip pat, aišku, tikiuosi jūsų paramos. Pirmininkė, pirmasis klausimas Žanpol. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponė Farkai. Nebūsiu labai originalus, nes atsiprašysiu už klausimų kartojimuose, bet kandidatai keičiasi. Tad galima užduoti tuos pačius klausimus. Jūs kalbėjote apie EBA vaidmenį. Jūs e, kalbėjote tuos dalykus, kuriuos malonu girdėti parlamentui. Norėjau paklausti, kaip Jūs manote įdėksęs šios institucijos autoritetą? Kaip pasinaudosite savo autoritetu, kad būtų gerbiama institucija, kurios Jūs būsite, ko gero, judantisis direktorius? Dėkoju. Dėkoju už klausimą. Aš manau, kad e, tas, e, tie nauji įgaliojimai, kurie bus suteikti ir naujos taisyklės, padės tą autoritetą įtvirtinti. Nenorėčiau į tų naujų įgaliojimų detalų sąrašą leistis. Paminėsiu tris rytis, kurių viena būtų tokia. EBA turės galimybę e, parengti saistančius teisiškai standartus. Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš gal ne visai aiškiai paklausiau. Aš kalbėjau apie jūsų autoritetą, ne apie EBA autoritetą, bet apie jūsų asmeninį autoritetą, jūsų asmeninę įtaką, e, kuriant šią instituciją. Atsiprašau, sako, kalbėtų, aš gal nelabai aiškiai paklausiau. Atsiprašau, turbūt netaip supratau. Manau, kad dirbdamas vykdančiuoju arba e direktoriumi, stengsiuosi dirbti taip, kad EBA savo darbus vykdo siekdama aiški, kuo aukštesnių profesinių standartų. E, Sengsimės išvengti Europos komisijos pramonės atstovų atskirų priežiūros nacionalinių institucijų ir institucijų įtakos. Mes e, stengsime daryti viską, kad dirbtume pagal mums tenkančius įgaliojimus, kad tinkamai užtikrintume finansinį e, stabilumą ir remsimės tik profesiniais aukščiausiais vertinimais priimtami sprendimus, ar teikdami politikams patarimus, ar rengdami kažkokius reguliavimo standartus. Pirmininkė, ačiū. Kitas klausimas. Prašom, kolega. Dėkuoju. Labą dieną ir sveiki atvykę. Iš tikrųjų labai malonu jūsų čia klausytis šiandieną. Kaip sakoma, e, EBA vadovas turi būti kaip Formulės vienas pilotas jam tenka didžiulė atsakomybė, jis turi turėti reikiamą variklį, taip sakant, kuris jam padėtų veikti greitai ir ryštingai. Manau, kad e, jums teks pristatyti tikslus, juos suformuluoti, formuoti platesnę viziją, atsižvelgiant į jums tenkačius įpareigojimus ir paskui teks įgyventinti tuos sprendimus. Norėčiau paklausti, kaip ketinate atlaikyti tą atsparumo testą, žvelgiant į bankų institucijų vaidmenį. Jūsų struktūra vaidins e, reikiamų planų koordinavimo vaidmenį. Kaip ketinate užtikrinti, kad tas koordinavimas bus sklandus, galiausiai turėsite parengti savo pirmąją ataskaitą. EBA. Pir, pirmąją ataskaitą. Tad noriu paklausti, kaip imsite šios užduoties? Galiausiai turėsite parengti ataskaitą dėl daugiamečio plano. Kokie čia bus jūsų prioritetai? Ir baigiantis jūsų įgaliojimams, jūs turėsite prisimti atsakomybę už tai, kas nuveikta. Jūs nekartą perėjote iš privataus sektoriaus į viešąjį Tad norėčiau, kad tartumėte keletą žodžių dėl nepriklausomumo. Dar norėčiau paklausti, kaip užtikrinsite šį kartą tą perėjimą iš vieno sektoriaus į kitą. Dėkui. I think, um, I think... Dėkoju. Atsakydamas į pirmą klausimą, galiu pasakyti štai ką. Dėl to pir, dėl tos pirminės ataskaitos, kas joje turėtų būti, mano supratimu. Manau, kad EBA taisyklės yra aiškiai pasakyta, kokius e, įgaliojimus turi ši institucija Europos e, bankininkystės sistemoje. Manau, kad darbų programa ir ataskaita turi būti rengiama remiantis tuo planu. Manau, kad EBA sėkmė ir jos atskaitomumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į jai tenkančius įgaliojimus. Būdamas vykdančiuoju direktoriumi, bandyčiau išsiaiškinti, kokie yra iškelti prioritetai reguliavimo srityje, žiūrėčiau, kokių pasiekimų, kokius pasiekimus pavyko įgyvendinti. Jūs atspindėčiau ataskaitoje, daugiametėje darbų programoje, kuri vėlgi turi būti sudaryta valdybos EBA ir kurią turi patvirtinti priežiūros institucijų taryba. Manau, kad prioritetai, kuriuos iškėliau, bus esminis dalykas artimiausiems mūsų dviejiems darbų metams. jeigu pamatysime CND4 gyvendinimą, tai turime pasakyti, kad tai yra daugiametis reikalas, tai ne vienus metus užimantis projektas. Krizės valdymas irgi yra tas rytis, apie kurią dabar plačiai diskutuojama. Europoje politinių sprendimų prieėmėjai ir visame pasaulyje sprendimų prieėmėjai, prieėmėjai dabar um, uh, plačiai kalba apie tai. Manau, kad svarbu e, išsikelti prioritetus, pažymėti juos daugiametėje darbų programoje ir jų gyvendinimo siekti. Kokia tiksliai atsakomybė čia tam pavykdančiajam direktoriui renkiančią darbo programą. Vėlgi, tai yra aiškiai suformuoluota taisyklėse, tai yra grinai valdymo E, atsakomybė. Svarbu, kad būtų organizuojamas tinkamai darbas, užtikrinamas koordinavimas ir kad būtų parengtos visos sąlygos tinkamam darbui. Ir e, kad paskui e, būtų galima pasakyti, kad prioritetai buvo priimti domenį ir kad jie buvo įgyvendinti. Vykdantisis direktorius daugelis ryčių turi teisę teikti siūlymus. Manau, tie siūlymai turėtų būti teikiami remiantis profesiniais ir techniniais dalykais, analizę, poveikio analizę ir koordinavimo, e, numatant tinkamą koordinavimą su suinteresuotomis pusėmis. Dėkoju. Nepriklausomumo klausimas. Jūsų įgaliojimų, jūsų pareigų nepriklausomumas, jūsų institucijos nepriklausomumas. Kelti žodžio apie tai, prašom. I think, I think, um, I think... Manau, vykdomajam direktoriui nepriklausomumas reiškia, kad jis savo kasdieninėse darbuose nepriima jokių nurodymų iš suinteresuotojų pusių, es institucijų, kažkokiu kitų šalių, taip pat atsilaiko prieš privataus sektoriaus ir bendrovių spaudimą. Taip pat nepriklausomybė reiškia, kad institucija turi turėti pakankamai išteklių, kad galėtų nepriklausomai ir savarankiškai dirbti. Aišku, vykdomasis direktorius turi nuolat tą pabrėžti ir jeigu reikia kovoti už tinkamą finansavimą. Ačiū. Dėkui. Dabar Silvija. Bonjour, monsieur Farkas. Labą dieną, ponas Farkas. Kaip sakė Žanpol Gozės, mes esame priversti savo klausimus kartoti, bet bent jau Jūsų atveju mes matome naują veidą. Veidą žmogaus, kuris yra iš šalies, kuri patyrė sunkumų biudžeto srityje konkrečiai. Tačiau tai nėra ta šalis, kur light touch vadinamasis priežiūros metodas yra siūlomas. Norėjau grįžti prie Europakto. Jūs žinote, ko gero, kad ES taryba praėjusią savaitę surinkus tarp 17 valstybių narių atstovų priemė jį Taip pat buvo kalbama apie konkurencingumo paktą, kuris vasario 4 buvo patvirtintas Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyva. Visuose tuose dokumentuose yra keliama mintis, kad reikalingos nacionalinės priemonės e, spręsti bankų problemų siekiant išeiti iš krizės. Norėčiau paklausti, kaip jūs matote iš šią kryptį, kurią nurodo valstybių ir vyriausybių vadovai ypač tų šalių, kur e, įsiskolinimai nemažiai pačių valstybių narių. Mes žinome, kas yra sakoma apie vadinamosius stres test. Ar jūs kovosite su valstybių ir vyriausybių vadovais eurozonos, kad priverstumėte juos suprasti, kad jau keletas metų mes visi kūrėme bendrą rinką, tokią smulkmenėlę. Mes norėtume, kad bankai būtų ne tik vien lokalūs, Kai kurie bankai savo, pavyzdžiui, buveinį yra steigia vienoje šalyje, tuo tarpu, kai veikla vysto kitoje. Ką apie tai mums galėtumėt pasakyti, prašom? It is, it is very... Mano nuomonė, labai jautrus ir sudėtingas klausimas. Be abejo, EBA pirminė atsakomybė yra žvelgti į Europos finansų sistemą iš bankų perspektyvos, iš stabilaus, e, stabilių bankų perspektyvos. Tai yra mūsų pagrindinis uždavinys. Manyčiau, kad e, kalbant apie atsparumo testus ir techninės detalės, viena iš tokių daugiausia diskusijų sukėlusių detalių būtent uh, E, kompleksinio e, rizikos traktavimas. Ką čia reiktų pabrėžti ir kogi aš sieksiu dirbdamas, būtent atsparmo testai turi būti patikimi ir jais turi pasitikėti tiek patys bankai, jie turi e, žinoti, kad gali vienas pasi, vieni kitais pasitikėti, taip pat turi e, jais pasitikėti e, kiti finansinio sektoriaus dalyviai, investuotojai, paprastai piliečiai. Tiek e, atsparumo testais turiu pasitikėti valstybė ir vyriausybė vadovai, taip pat politikai dirbantis nacionaliniu europiniu lygmeniu. Taigi savo darbe aš sieksiu siekti to patikimumo. E, sieksiu, kad atsparmo testai atliktų tą vaidmenį, e, kuriam jie buvo sukurti. Aišku, reikia galvoti, kaipgi ieškoti tam tikrų pavojų, kaip tikrinti atsparumą ir ką daryti kai mes kalbame apie valstybės skolą, valstybės obligacijas, kurias turi bankai. Taigi diskusijos šią temą e, vyksta taip, argi reiktų papildomai tikrinti bankų knygos ir priekybinės knygos atsparumą, galvoti apie tam tikrus scenarius, kuomet vienu metu iškyla keletas problemų. Čia pasakyčiau, pasisakyčiau už griežtesnį požiūrį, būtent reiktų atskleisti visą informaciją apie šios aktyvus ir reiktų visiškai įtraukti juos į testus ir taip pat reiktų apie juos uh, informuoti pateikiant bendrą situaciją apie banką, kad investuotojai galėtų geriau suvokti, kokias pasiekmes gali turėti tam tikrų aktyvų turėjimas. Jeigu paaiškės, kad mm, problema e, didelė ir reiktų grįžti į vadovų lygmenį po dėrybų su vadovais, e, tai pasakyčiau, kad ESRB ir EBA turi galimybių vėl kelti klausimą, ypač jeigu išiškės kažkokių trūkumų ir aš nedvėjodamas tą darysiu. Ačiū, ponas Jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite paklausti labai tokį jautrų klausimą. Būsite vykdantysis direktorius, tai yra labai Uh, aukšta pozicija, kuri yra politinė, ne tik profesinė pozicija. Kai mes uh, diskutuojame čia, čia parlamente ar kitur, kaip tos institucijos, tokios kaip EIOPA, ESMA ir EBA veiks, kaip jos turi būti kūriamos, dažnai kalbama viena vertus apie tai, kad reikia visiems koordinuotai veikti. Kita vertus, e, svarbu, kad būtų palikta tam tikros veiksmų laisvės nacionalinėms priežiūros institucijoms. Dabar mes kalbame apie tam tikrą sustarimą. EBA dabar be abejo gali pateikti tam tikras privalomas taisyklės, kurių turės laikytis nacionalinės priežiūros institucijos, tačiau tuo pat metu nacionalinės priežiūros institucijos gali primesti savo požiūrį į tai, kaip turi veikti EBA. Kaip turi atrodyti jos valdyba ir panašiai. Tad iškils klausimas, tai kas yra iš tikrųjų vadas šioje srityje? Ar būsite EBA vadas, ar taip pat senksite, ar, ar, ar nacionalinių institucijų vadovai bus jūsų vadovais? Toks kyla klausimas. Jums reikia turėti politinės patirties šalia profesinės, e, kad galėtumėte su šituos tvarkyti, ką apie tai mato, manote. Atsakymas ačiū. Na, tie ryšiai tikrai labai komplikuoti, kuriuos jūs minite. Tarp nacionalinių prieš institucijų ir tum jūs minėtų institucijų ryšiai yra sudėtingi, jūs teisingai sakėte. Jūsų nuomonė yra teisinga, ta prasme, kad nacionalinių priežiūros institucijų vadovai yra mūsų institucijos nariai. Tačiau pagal taisyklės tos nacionalinės priežiūros institucijos nebėra atskirų šalių ar atskirų interesų atstovai. Jie turi priimti sprendimus e, ir, ir, ir nuomonės ES labui. Tuo požiūriu aš galvoju, kad tai, tai yra didžiulis pasikeitimas, lyginant su ankstesniuoju komitetu, nes e, komitetas buvo iš tikrųjų nacionalinių priežiūros institucijų e, atstovų sambūris, o čia mes kalbam apie ES instituciją, kur be abejo posėdžiaus nacionalinių priežiūros institucijų nariai, bet tai yra ES institucija. institucija. Kasdieniam priežiūros darbe taisyklėse yra sakoma, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi atlikti joms tenkantį darbą. Visą tai yra aiškiai apibriešta, tačiau kita vertus, EBA taip pat turi labai rimtų teisių ir priemonių, kad galėtų užtikrinti savo darbų e, veiksmingumą, kad būtų galima priimti sprendimus. E, trečio lygio komitetas buvo kitokio lygmens dalykas. Taigi EBA vaidins esminį vaidmenį skleidžiant ir gyvenant techninius standartus, numatant taisyklės. EBA turės labai tvirtus įgaliojimus e, veikti tada, kai pažeidžiamos ES taisyklės, jeigu kuri nors šalis tai padaro. EBA taip pat turės labai rimtus įgaliojimus dėl kolegijų veiklos ir tiesiogin, galės priimti tiesioginius sprendimus skubių situacijų atžvilgių. Vyks politinis procesas, tačiau pirmiausia, esant dabartiniai padėdžiai, jeigu teks, pririnkti, jeigu teks spręsti kokios konfliktinę situaciją, aš manau, kad uh, galėsime tuos sprendimus rasti, bet juos priims EBA, o ne vyriausybių atskirų atstovai. Manau, kad EBA turi veikti remdamasi profesiniais vertinimais pirmiausia ir jeigu reikia priimti sprendimus, jie turi būti tokie, kad nebūtų galima tų sprendimų blokuoti dėl kažkokių finansinių fiskalinių dalykų. Tiesiog svarbu priimti geriausią tuo metu tinkamiausią sprendimą. Aš manau, kad vartotojų apsauga yra ta teisė, kurią reiktų paminėti atskirai, nes apsaugant vartotojų teisės mes, kai EBA, turime naujų įgaliojimų. Žvelgiant į rinkos analizę, galime pasakyti, kad jeigu vienoje ar kitoje šalių ar keletoje šalių atsiranda vartotojų teisų apsaugos pažeidimų, tai tuomet, mm, jeigu šis pažeidimas laikomas skubos atveju, e, tai e, įmonė ar jų grupė gali sulaukti sankcijų tiesiogiai iš EBA. Aš manau, kad tai yra dalykas esmingai pakeičiantis santykius tarp EBA ir nacionalinių priežiūros institucijų. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad kalbant apie profesinę patirtį ir žinias, EBA ir toliau bus ta institucija, kuri atliks koordinavimo pirmiausia darbą ir kuris kleis tą gerą patirtį, e, kurią galės naudoti nacionalinės priežiūros institucijos. Ačiū, Sven. Ačiū, Svenai. Sveiki sugrįžę, kalbėsiu angliškai, taigi nesivarginkite su ausinėmis. Pirmiausia, mūsų frakcija yra susirūpinsi tuo dideliu spaudimu, kurį daro bankai reglamentuojančiams institucijoms, teisės aktų kūrėjams, nepersistengti sprendžiant krizės pasiekmes, o tuo pat metu tęsiasi dividendų ir premijų dalybos tarptų pačių veikėjų, kurie tvirtina, kad reikia naujo finansinio reglamento. CRD3, CD, CRD3 e, čia yra svarbus faktorius. Jūsų institucija turės suvaidinti savo vaidmenį, jūsų institucija prižiūrės ir kontroliuos, ar nacionalinės priežiūros institucijos tikrai gyvendina tais teisikles ir jų laikosi. Kaipgi jūs ginsite E, atlyginimo ir premijų taisyklių e, dvasę ir turinį. Priminsiu, kad dėl jų EPA e priėmė savo sprendimą. Pažymėsiu, kad EBA turi galių ir pirmiausia turi atsakomybę sekti, kaipgi yra įgyvendinamos europinės taisyklės, ar tai yra kapitalo poreikis, ar tai yra taisyklės dėl atlyginimo ir premijų. Manyčiau, ta įpareigojimas lemia, kad sukursime peržiūros kažkokias grupės, kurios nuolat žiūrės, kaip yra įgyvendinamos taisyklės, domėsis nacionalinių priežiūros institucijų praktika, kasdieniais darbais, lygins skirtingų priežiūros institucijų darbus. Jeigu atsiras kažkokių e, netitikimų taisyklėms, tai e, bus e, daromos pastabos, bus imama veiksmų, išreiškiamas susirūpinimas ir jeigu nebus laikomasi tai, tų taisyklių. Mane domina konkrečiai atlyginimai ir premijos. Ar jūs atkreipsite dėmesį, jeigu taisyklių nesilaikoma ir vos tik patvirtintas iš karto imsitės priemonių. Atsakau taip, iš tiesų vyksta stiprus lobizmas prieš tas taisyklės ir kovojama dėl vairiausio taisyklių aiškinimo. Ir išsiskiria priežiūros institucijų ir finansinių institutų aiškinimai ir jeigu prireiks veiksmų, tikrai bus imtasi, aišku, atlikus peržiūros veiksmus ir visus reikalingus procedūrinius veiksmus. Taigi, pirmininkačių sako, antras klausimų etapas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano situacija pakankamai e, palanki, kadangi galiu kalbėti tą pačią kalbą kaip ir ponas Farkas ir galime išvengti e, vertimo, kalbėdami tiesiogiai. Tai, taigi, priežiūros institucijos turi savo darbus, savo užduotis, jau dabar keičiamas informacija tarp europiečių Europinė priežiūros institucijų ir nacionalinių priežiūros institucijų. Anksčiau ponas Monta e, sakė, kad ankstesnės darbo ribos buvo nepakankamos ir kad ši nauja institucija yra didelis pasiekimas. Taigi, kodėl jūsų nuomonė EBA yra geresnė institucija nei iki tol dirbusios? Atsiprašau, kad atsakysiu angliškai. Mes šį klausimą e, bandėme paliesti įvairiais atvejais ir aš iš dalies į jį atsakiau, atsak... kalbėdamas e, anksčiau. E, EBA turi daug daugiau įgaliojimų negu trečio ligmens komitetai. Jie tiesiog buvo nacionalinių priežiūros institucijų konferencijos su teisė skelbti gairias ir rekomendacijas. Kelios sritis, kur EBA yra visiškai kitokia nei ir stipresnė negu trečio ligmens komitetai. Taigi EBA turi galių parengti ir siekti, kad komisija e, siektų patvirtinimo e, privalomas taisyklės dėl aukšto lygio teisės aktų įgyvendinimo. Taip pat yra e, apimamos mokėjimų paslaugos. Taip pat mes renksime rizikos lenteles, riziką vertinsime, renksime atsparumo testus testus bei e, prižiūrėsime priežiūros tarnybų kolegijos darbą, ko anksčiau nebuvo. EBA išskirtinėmis aplinkybėmis turės galę priimti sprendimus dėl atskirų finansinių institucijų ir netgi prašyti duomenų e, iš atskirų finansinių institucijų, jeigu, e, pavyzdžiui, nacionalinės institucijos to nedarys arba nesilaikys taisyklių. Kita e, svarbi EBA užduotis ir galimybė būtent teisė pripažinti, kad yra pažeidžiamas Europinis teisės aktas. EBA galės nagrinėti, kaip yra įgyvendinami teisės aktai, kokia yra ta įgyvendinimo praktika. Ir žiūrėti, ar laikomasi ar nesilaikoma taisyklių. Uh, Taip pat ginčių sprendimo srityje yra naujų galių, o jeigu sistemoje kyla kažkokiu dideliu finansiniu pavoju, tai neišvengsime ir ginčių. Tačiau ne visuomet viskas e, tampa aišku iš karto, dažnai e, yra e, pavojus regimas pačią paskutinę akimirką. Taigi, bus galima ieškoti sprendimo ankstesnėme etape ir bus galima išvengti atskirų institutų krizės ar šalių krizės. Taip pat EBA galės uždrausti tam tikras e, paslaugas ar produktus, jeigu e, jie bus, e, jie, jie pažeis vartotojų interesus arba jeigu dėl jų kils finansinės krizės pavojus. Tai nėra baigtinis e, sąrašas e, EBA privalumų, tačiau jie yra e, vieninis svarbiausių lyginant EBA su trečio ligmens komitetais. Ačiū, Piteris. Dėkoju. Puiku vėl jūs čia matyti. Mes girdėjome apie jūsų profesinę patirtį. Manau, kad dabar dar lieka vis tiek klausimų peržiūrėjus jūsų pateiktus dokumentus, kurių norėčiau paklausti. Jūs dirbote priežiūros institucijos narių prieš tai, o dabar štai būsite kito priežiūros instituto europinių narių, kaip užtikrinsite nepriklausomybę. Nežinau, ar jūs dar dirbate šiame priežiūros institute kažkokiame ar ne. 2010-aisiais, 2011 sausi kaip tik uh, ši institucija, su kuriais dirbote, spręs kai kurios klausimus, ką ketinate daryti. Gal šimtas žmonių turėjo optimizuoti resursus tam, kad būtų galima atsižvelgti į kylantį susirūpinimą žmonių visame pasaulyje. Kaip su tiek nedaug žmonių atliksite visus tuos darbus? Atsakymas. Na, kalbant apie pirmą klausimą, atsakyti nelabai sunku. Aš savo pareigas Vengrijos priežiūros institucijoje palikau 2010 viduryje aš negalėjau pagal teisinės galinčias taisyklės, negalėjau imtis vadovaujančios pozicijos e, finansinėme sektoriuje, kur priežiūra vykdo ta institucija, kurioje aš anksčiau dirbau. Jūs gavote mano gyvenimo aprašymą. Aš jį patikiau lapkritį praeitų metų. Aš sausį dirbau pareigose, kurios e, niekaip nekonfliktuoja su mano dabartinėmis pareigomis, nes jokio interesų konfliktų nebuvo, nes aš nedirbau vykdant, vykdančių jokių pareigų, nebuvau vadovas. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad nedirbau jokio vadovaujamo darbo. Ir jau dabar ir tas pareigas esu palikęs, tad visa tai jau yra atlikta, Ir paskui patikėjau kandidatūrą būtent šioms pareigoms. E, nes žinau, kad tose pareigose, jeigu noriu teikti savo kandidatūrą, negaliu likti, kadangi kiltų iš tiesų interesų konfliktas. Kitas klausimas. Aš manau, kad jūsų komentaras dėl EBA personalo yra teisingas, jūs esate labiau optimistas negu matyti iš situacijos. 50 darbuotojų ten dirba pagal terminuotas darbo sutartis. Agentūra gali samdyti samdomus pagal sutartis darbuotojus. Tikimasi, kad 20 procentų nuolatinių darbuotojų dirbs pagal nuolatines darbo sutartis. Užduotims atlikti tai būtų neblogas dalykas. Žvelgiant iš ateities perspektyvos, aš manau, kad valdymo požiūrių didžiausias iššūkis toks ir būtų, kad ši institucija išauks per trejus metus ir, ir pasieks kitokį darbuotojų skaičių, negu jis yra dabar efektyvumas yra labai svarbus dalykas, tad labai svarbu valdymo požiūrių išsiaiškinti, kokie yra prioritetai. Darbo programa, įvairios tenkančios užduotis atskiroms organizacijoms yra tikrai labai didelė. Tad jeigu kils konfliktų dėl to, kaip paskirstyti resursus, nieko gero nenuveiksime. Ir institucija yra, kaip sakiau, jau labai nedidelė. Geriausias kelias būtų tinkamai planuoti darbus ir nulatos peržiūrėti prioritetus. Ir tų prioritetų laikytis, stengtis resursus skirstyti pagal prioritetus, kad galėtume užsitikrinti, kad rezultatų bus pasiekta ir kad organizacija nėra pernelyg suskaldyta, fragmentuota. Svarbu, kad būtų neprarasdami svarbiausi tikslai, kad nebūtų nutolstama nuo prioritetų. Būdamas vykdančiojo direktorium, pirmiausia, tuo ir rūpinčiausi. Srūpinčiausi tuo, kad turėtume pakankamai resursų ir kad jie būtų tinkamai ir kuo efektyviau panaudoti. Ačiū. Pagal sąrašą e, yra e, Wolf Klims, tačiau jo nėra, tai aš pasisakysiu pati. Taigi noriu grįžti prie Silvi ir Gulart užduotų klausimų dėl krizės valdymo priemonių. Euro paktas ir kitos priemonės e, daugiau deda e, akcentą ant nacionalinio aspekto bankų rekapitalizavime, o ne skiriame e, tarptautinėmis priemonėmis. Ir jų, savo atsakymę jūs pažymėjote, kad reiktų e, geresnio bendradarbiavimo ir didesnės informacijos apie atsparumo te testus, ypač dėl valstybės skolos. Ir kalbant bendrai apie skaidrumą, jūs norėtumėte, kad jis būtų išplėstas ir e, bankų tarpusavę priklausomybė būtų atskleita. E, e, Europos bankai yra ne tik Airijos obligacijų prisipirkė, pavyzdžiui, Vokietijos bankai, atsiprašau, bet ir turi Airijos bankų skolos popierių. Taigi jie tarpusavį susiję ir rekapitalizacijos klausimai yra glaudžiai susiję. Taigi mane domintų jūsų pamastymai šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė, už klausimą. Dėl krizės valdymo režimo, manyčiau, pastarieji įvykiai liudija, kad vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje reikia europinio sprendimo krizės valdyme. Tikrai pritariu jūsų pastangoms ir siekiams šioje srityje. Visiškai aišku, kad nacionaliniai sprendimai kovojant su krize nedavė norimų rezultatų ir kova su krize nėra tik tai bankų išpirkinėjimas. Jeigu to prireikia, tai yra daug daugiau. Europinis požiūris buvo primtas ir patvirtintas. Ir jeigu anksčiau įsikišime, tai neleisime kriziai pasiekti tokį lygmenį, kuomet reikia mokesčių mokėtojų pinigais gelbėti bankus kalbam apie skaidrumą, visiškai jums pritariu. Krizė atskleidė ir ypač Lehman Brothers žlugimas atskleidė, su kokiais sunkumais susidurime. Būtent vienas didžiausių mm, problemų finansinėje sistemoje, vienas didžiausių o, trūkumų yra tai, kad įmonės nežino, kokie yra įsiskolinimai vienos ar kitos įmonės konkrečiame banke. Ir nežinoma, koks yra e, paskolų portfelis nusipirktas. Taigi e, viskas yra tarpusavėje labai glaudžiai susiję ir kiek, viena institucija ar institutas yra e, nusipirkęs kito instituto skolos popierių, tačiau apie tai nežino. Ir sunku išrišti tą mazgą. Netgi reguliuojančios institucijos ne visuomet suvokė, koks yra įsiskolinimo ligmuo. Manau, jog skaidrumo didinimas skolų srityje, turto srityje, turimo vertybinių popierių srityje galiausiai padidins finansinių institutų tarpusavio pasitikėjimą ir leis pagerinti politikų sprendimus krizės akivaizdoje. Nesvarbu, ar krizė ištinka instituciją ar visą šalį, todėl aš tikrai sieksiu didesnio skaidrumo. Uh, ačiū. Prašom, kolega Pusės. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau tris klausimus užduoti. Pirmiausia, dėl sisteminės rizikos. D tada dėl fondų iš jungsinio finansavimo kai kurių veiksmų. Ir trečia, norėčiau užduoti klausimą dėl kapitalo ir suverenios skolos mm, reikalavimų. Pirmasis klausimas. Iš parlamento pusės buvo labai sudėtingai viskas suformuoluota. Mes e, du sprendimus nagrinėjome galimus. Pirmiausia, sąrašų e, galimybę ir kriterijų nustatymo galimybę. Visą tai turėtų būti įtarpta į vadinamą į risk board. Be kita ko reikalinga ir įrodymų sistema arba atsparumo sistema. Reglamente taip ir suformuluota, tai yra skirtinga sistema nuo mechanizmo, kuris yra taikomas institucijose be sisteminės rizikos. Nežinau, ar to reikia, ar reikia sąrašų sistemas, tačiau e, konfliktų reguliavimo sistema turi būti europinio masto ir tą sistemą reikia kaip galima greičiau sukurti. Ir ji turi būti, e, ji turi būti greičiausiai pateikta tiems bankams, kurie veikia pasienio zonose, nes jie greičiausiai gali ir sugriūti. Indėlių garantijų E, fondai ir krizių sprendimo fondai. Žodžiu, taikymos rytis lieka atvira, bet man atrodo, kad krizę įveikti bus labai sunku, jeigu, jeigu e, kovosime tik nacionalinių sistemų pagalba. Komisija ir taryba atrodo eina būtent tą linkmę, o parlamentas nelabai tam pritartų. Jūs kalbėjote apie nuolatinį mechanizmą su Europos e, taryba ir ta suvereni skola turėtų būti kažkaip tai suskirstoma, kada išorinė sistema neveikia pakankamai gerai, bet dėl kapitalo sistemų ar yra atsižvelgiama į skolos pobūdį, nes reikia, kad, reikal, kad, kad reikalavimai kapitalo srityje būtų kitokie kiekvieno atskiru atveju. Ar jūs esate įsitikinęs, kad konfliktų sprendimo sistema viską išspręstų ir dar mokesčių mokėtojų rizikos sistema? Aš uh, uh, nesu įsitikinęs, kad visiškai supratau visus uh, specifinius klausimus, bet pateiksiu savo interpretaciją. Tikiuosi, kad supratau teisingai. Ga, uh, indėlių garantijų ir rezoliucijų fondas buvo minimas. Tad galėčiau pasakyti tai, ką minėjau anksčiau. Ilgalaikiai sprendimai yra svarbus. ES yra daug bankų veikiančių ne vienoje šalyje. Tad aš manau, kad tas klausimas, problemų sprendimų klausimas būtų vienas iš tų dalykų, kuris galėtų būti išeitis. Tokia yra mano nuomonė. Aišku, Klausimas čia yra labai jautrus. Kodėl? Todėl, kad jis apima labai sudėtingus klausimus susijusius su sprendimų prieimimu, kaip tas uh, sprendimų problemų fondas bus valdomas, kas priims sprendimus, kas jį finansuos. Ar bus randama taip vadinamų ex ante lėšų ar iš ex post surinktų lėšų. Uh, Tai yra labai politinis klausimas. Grinai techniškai žiūrint, galėčiau pasakyti, galima teikti siūlymus, tačiau sprendimų reikia politinių šioje srityje. Tai dėl valstybių kapitalo, sujant jį su bankų krize, galėčiau pasakyti štai ką, dėl kapitalo reikalavimų. Aš manau, kad čia sąsajų esama nes atskirai šių klausimų nagrinėti neišeina. Norėčiau pasakyti štai ką. Reglamentas, kur primė parlamentas ir taryba, sako štai ką. Numačius atsparumo sistemą, reikės užtikrinti stiprią priežiūrą, taip vadinamą, iš apačios, sprendžiant konfliktus. Kaip Jūs manote? Tai, kas pasakyta reglamente, šita atsparumo testų sistema ir yra numatytas taip pat konfliktų sprendimo mechanizmas. Kaip Jūs manote? E, ar viskas veiks. Aš manau, kad rizikos identifikavimas ir sisteminės rizikos valdymas, kuris išplaukia iš institucijos, gali būti daugelypis. Pavyzdžiui, remiantis analizę, tai yra patais Europos centrinis bankas, galima šį beitą nuspręsti. O, pavyzdžiui, EBA gali e, analizės rezultatas remdamas įprimti vienus ar kitus sprendimus. An, e, paskui svarbu turėti instituciją, kuri taikys naują reglamentą. Ir svarbu konstatuoti, kokią problemą reikia spręsti, nes priešingų atveju galima sulaukti sistemos rizikos. E, Europos banko sistemoje. Tačiau čia EBA turi suveikti, savo, e, suveikti ir savo vaidmenį atlikti, kai reikia taikyti atsparumo testą, kai jau identifikuojama rizika, tai tuomet, sakyčiau, ir reikia skelbti pavojų. Priežiūros komitetui. Tuomet turės būti teikiamas siūlymas ir šis komitetas turės pasisakyti dėl tų priemonių, kurias reiktų priimti. Bet kokiu atveju reikės žengti keletą žingsnių. Pirmiausia, nacionalinės institucijos priežiūros sulauks notifikacijos, paskui ECRB sulauks taip pat notifikacijos. O paskui visa kolegija sulauks pranešimo, notifikavimo rašto. Ir aš manau, kad tai yra pirmieji žingsniai. Jeigu krizė ar potenciali krizė yra laikoma tokia didžiulė, tai tuomet galima inicijuoti sprendimus pagal skubių sprendimų prieimimo procedūrą, kurią numatė taryba. O jeigu skelbiama skubos situacija, tai tuomet EBA turės didesnius įgaliojimus suteikti siūlymus. Pirmininkė, ačiū, Eliza, prašau. Well, uh, ačiū už visą pateiktą informaciją, už jūsų idėjas. Norėčiau sugrįžti prie krizės valdymo mechanizmo. Prisiminkime ką minėjo kolegos. Parlamentas savo iniciatyvą rengiamą pranešime labai aiškiai pareikalavo bendro fondo, kad nenukentėtų mokesčių mokėtojų piniginė nuo bankų pačių susikurtų problemų. O šiuo metu regime daug ženklų, ypač kovo mėnesio vadovų taryboje ir anksčiau, kad vėl ima viršų nacionaliniai interesai. Kągi EBA gali padaryti jūsų nuomonę, išnaudodama situaciją, kad neprarastų dinamikos ir rastų problemai europinį sprendimą. Antras klausimas. Jūs turite daug patirties vertybinių popierių rinkoje. Tai tikrai naudinga perinant į bankų sektorių, nes jūs suprantate, kaip funkcionuoja sistema. Ar jūsų nuomonė ši patirtis gali padėti ar ne? Nes daug, didžiausia dalis e, e, rizikos, kurią patiria bankai, ateina iš kitų sektorių, ne konkrečiai iš bankų. Ačiū. Pritariu jūsų pastebėjimui, kad Šiuo metu politikų ryštas ar siekis e, parengti ex ante e, aprūpintą fondą vis mažėja. Kągi mes čia galime padaryti? Galime pasitelkti sukauptą patirtį, gali EBA pasinaudoti turimomis galiomis, ir teikti pasiūlymus, kad sugražintų e, procesą į teisingą kelią. Aišku, EBA galutinių sprendimų niekada nepeiminės, bet tai yra daugiausia, ką EBA gali padaryti. Manau, kad EBA vaidins svarbiausią vaidmenį e, kad tam tikri e, reikalai nebūtų nugišti stalčių, kad apie juos būtų kalbama profesionaliai ir e, atsakingai. Taip pat e, padės išvengti tam tikrų procesų sustabdymo ar vilkinimo. Kalbant apie vertybinių popierių rinką, visiškai pritariu kad nesuprantant šios rinkos labai sudėtinga e, prižiūrėti bankų sektorių. Kaip mes visi puikiai žinome, pastarosius 20 metų bankai regėjo, kaip e, rizikos buvo ar skolos buvo paverčiamos vertybiniais popieriais. Ir Tai tarsi padėjo sumažinti riziką mm, nuo vienų bankų ir perkelti juos ant kitų bankų dėl vertybinių popierių judėjimo. Taip pat bendradarbiavimas jungtinėme komitete tarp priežiūros e, institucijų, tam tarpe vertybinių popierių ir bankų priežiūros institucijų padės. Nes vertybiniai popieriai keliauja tarp įvairiausių sektorių ir rizikos nestovi vietoje, todėl priežiūros institucijos turės stebėti situaciją ir siekti iškirsti kelią sisteminiams problemams. Time now. Ačiū. Dabar laiko lieka nebedaug. Galutinis klausimas. Prašau, kolega. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai trumpai. Na, bet turiu tris klausimus. Pirmasis klausimas dėl bazelis 3. Ką Jūs galvojate apie bazel 3 įvedimą Europos Sąjungoje, ypač atsižvelgiant į lygias konkurencinės sąlygas globaliame pasaulyje? Turiu omenyje, jeigu kitos e, didžiosios valstybės ne prisijungs prie bazelis 3, ką turėtų daryti Europa. Antra, jeigu jūs parlamentas patvirtins, ką jūs pasakytumėte savo prisistatymo kalboje e, kolegoms EBA ir kokias gairias nubrėžtumėte savo mm, kalboje. Ir trečias klausimas, aš skaičiau jūs su gyvenimo operacija e, ir pastebėjau, kad yra nedidelė spraga jūsų gyvenimo prašymė. Ką jūs veikėte tarp 95-97 metų? Um, thank you. Um, I think um, the first question, uh, the first question re, re, re... Pirmasis klausimas. Kalbant apie Bazelio 3 įgyvendinimą, manau, kad ES pozicija ir institucijų galėtų gyventi bazelio 3 nuostatas, e, situacija turi būti aiški. Jeigu yra sutarimas ir tarptautinis susitarimas, dėl kurio susitarė visos suinteresuotos pusės, tai tada, net jeigu ir žinom, kad tai buvo ilgas profesinis mūšis, ilga organizmų paro, e, ilgas e, įtikinėjimo darbas, Mes dabar jau žinome, kad yra dokumentas, dėl kurio susitarta, tad dabar Europa turi pabrėžti, kad sustarimas yra ir kad dabar belieka įgyvendinti ir raginti visas šalis įgyvendinti tai, kas buvo susitarta. Turime siūsti labai aišku signalą šią temą. Antra. Klausėte, kokias užduotis kelsite savo darbuotojams, jei būsite patvirtinę šioms pareigoms. Svarbiausias signalas bus toks. Organizacijai, į organizaciją daidami dideli lūkesčiai. Užduočių daug ir įdomių, įgaliojimai platus. Manau, kad turime įrodyti, jog EBA sukūrimas buvo pozityvus žingsnis pirmin Ir darysiu viską, kad padidinčiau kolegų motivaciją dirbti remiantis kuo aukštesniais profesiniais standartais, e, kad jie dirbtų nepriklausomai, atsiduodami savo darbui. Kita vertus, aš manau, kad yra labai svarbu tai, kad EBA būtų sudarytos geros sąlygos dirbti. EBA svarbu sukurti gerą atmosferą, kad žmonės jaustųsi ten gerai. Iki 97 metų jūs kalbėjote apie, jūs kalbėjote apie du metus, bet aš neperžiau savo gyvenimo prašymo. Aš prieš dirbdamas Vengrijos centrinėme banke, aš dėščiau finansus ir ekonomiką universitete. Ir paskui tas universitetas pakeitė pavadinimą, aš dirbau šiame universitete. Pirmininkė, ačiū. Klausimus baigiame. Jeigu norite apibendrinti, tiesiog porą minučių jums dar. Jeigu norėtumėte atrati baigiamą žodį. Ačiū už suteiktą galimybę, kadangi pagal pradinę darbo tvarkę mes vėluojame. Tai keltą žodžių, ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti, ačiū už tuos e, gausius ir labai gilius klausimus. E, tikiuosi jūsų palaikymo ir jeigu jūsų, jūs patvirtinsite mano kandidatūrą, aš e, nekantrauju grįžti į komitetą ir jums papasakoti apie sėkmingą EBOS darbą. Ačiū. That... Dabar dirbsime taip turėsime trumpą uždarą posėdį ir kas neturi teisės jame dalyvauti, prašau palikti salę. Ir nemanau, kad ilgai užtruksime, nes vakar didžiumą klausimų jau apsvarstėme.